Good morning, colleagues. We'll make a start because... Labas rytas, kolegos. Pradedame, nes mūsų darbo atvarkė tikrai ilga. Siūlomi šie pakeitimai. 13 punktas dėl migra su migracija susijusios veiklos Libijoje finansavimo atidedamas. 19. Balsavimas dėl elektroninio privatumo projekto atidedamas iki kito posėdžio e, spalio 19. 23. E, punktas ESO prisistatymas taip pat atidedamas. Jei niekas neprieštarauja su šiais pakeitimais, e, darbo tvarkė tvirtinama ne, kroatų, maltų ir keltų kalbomis vertimas taip pat vyks, e, ko, koordinatorių rekomendacijų įtvirtinimas, libe komiteto posėdžių 2018 įtvirtinimas. Šis klausimas bus e, svarstamas būsimame libe posėdėje, o balsavimas prasidės 11 val. Todėl prašau visų e, turėti balsavimo korteles. Trečias punktas e, 26 skirta kovo 8 birželio, 26 birželio įvykusių posėdžių protokolų tvirtinimas. Jei niekas neprieštaraus posėdžių protokolus laikysime patvirtintais. Ir dabar ketvirtasis darbo tarkės punktas. Šiandien turime garbėjais pasveikinti Libe komitete Maiklą Flaherty, ES pagrindinių teisų agentūros vadovą. Kaip žinote, kolegos, agentūras E, skelbia kasmetinę ataskaitą apie žmogaus teisų padėtį ES. Tai svarbus informacijos šaltinis mūsų komiteto darbė, ypač e, dėl mūsų kiekvienais metais rengiamos pagrindinių teisių ataskaitos. Šiais metais pranešėjas yra ponas Frank Engel, kuris dar yra pakeliui į mūsų posėdį. Ir todėl visų pirma išklausysime pono Oflaherty. E, pre, pranešimu, paskui kalbės pana Kira Damų iš pagrindinių teisių, e, vaikų teisių skyriaus pristatys įpasis e, pranešimą dėl e, pagrindinių teisių taikymo ES, o po to žodį suteiksime ponui Engeliui. Taigi, malonu pasveikinti dar kartą čia pono Flaherty, pagrindinių teisų agentūros vadovą ir žodis jums, Maiklai. Ačiū pirmininkė gerbėmi nariai. Tikrai vertinu šią galimybę kreiptis į Jūs šį rytą. Ta proga, kad pasirodo metinė 2017 metų ataskaita, kur aptarta padėtis sritise, už, už kurias atsakinga agentūra. Tai yra 2016 padėtis. E, taip pat noriu informuoti, kad ataskaita yra prieinama visomis e, nacionalinėmis kalbomis. 2017 ataskaita sutampa su pagrindiniu teisų agentūros įkūrimo jubiliejumi. E, noriu aptarti tai, kas gero ir kas negatyvaus susikaupė per tuos metus. Mes žinome apie gerus dalykus. ES žengė labai svarbių žingsnių, e, užtikrindama e, pagrindinių teisių struktūrą bei kurdama reikalingas institucijas. Vakar pažymėjome ekvinet dešimtmetį ir Dar kartą prisiminėme, kad lygybės užtikrinimo institucijos tapo įprastu dalyku ir e, pakalbėjome, kalbėjome ir apie tai, kokį vaidmenį vaidina pagrindinių teisų agentūra. Noriu pakalbėti apie struktūras ES lygmenių ir kok, apie tai, kokį svarbų vaidmenį Libe komitetas vaidina bei jo metinių rezoliucijų pagrindinių, pagrindinių teisų klausimais svarbą. Nacionaliniu lygmeniu ne tik stiprėja lygybės užtikrinimo institucijos. Per dešimtį metų, kuriuos apžvelgėme, Nuo dešimties nacionalinių institucijų skaičius išaugo iki 17 ir jos visos e, yra gavę A tipo statusą jungtinių tautų sistemoje. E, tačiau išlieka labai didelių spragų įgyvendinimo srityje valstybėse narėse. Tai svarbus pagrindinių teisų agentūros e, darbo sektorius. E, ypač sritise, kuriuose mums patikėti įgaliojimai. Visų pirma, migracija bei ypač padėtis, migrantų vaikų padėtis, apie tai esu e, kalbėjęs su jumis jau anksčiau. Migrantų vaikų padėtis yra ypač kelianti susirūpinimą. Be 2016 viduržėmė jūra kirto virš 300 tūkstančių žmonių, 25 procentų jų buvo vaikų, dažnai suaugusių nelidimi. Uh, Dėl šių vaikų padėties yra daugybė su žmogaus teisų aspektais susijusių niuansų. Nežiūrint kai kurių išspręstų klausimų pažangos, vis dėlto yra nemažai e, problemų užtikrinant vaikų apsaugą, pavyzdžiui, apsaugant juos nuo seksualinio išnaudojimo. Reikalinga tinkama rūpyba vaikams, kurie atvyksta į Europą ir čia tampa e, seksualinio e, piknužiavimo aukomis. Taip pat reikia pažymėti, kad daugelį centrų e, asmenų prieimimo sąlygos nėra tinkamos. Kaip pagrindinių teisų agentūra reaguoja? Mes kas mėnesį rengiame ataskaitas apie migracijos krizę žmogaus teisų matmenį 14 valstybių, kurios labiausiai patyrė to reiškinio pasiekmes ir daugiausia dėmesio skiriame vaikams. Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesio leidinyje kalbėjome apie sąlygas prieimimo centruose 14 valstybių narių bei aptarėme susirūpinimą keliančius aspektus Kitas klausimas, kurį nagrinėja agentūra, tai mm, teisinių ekspertų nuomonių rengimas. 2016-aisiais parengėme keturias ir ypač akcentavome juose vaikų padėtį. E, parengėme mm, ataskaitą apie nuomonę apie pagrindinės teisės bei e, prieimimo e, centrus, Eurodac perž, peržiūrėto reglamento ir ETIES sistemos kūrimo. Noriu pakalbėti apie tai, kaip agentūra dirba šiais klausimais. Mes aktyviai dalyvaujame ten, kur susikūrė migrantų prieimimo centrai. E, Graikijoje, Italijoje taip pat stengiamės dalyvauti ir veiksmuose prie išorės sienų susijusiuose su migrantais. Perinu prie kitos temos. Diskriminacija, kurią patiria e, migrantai, atsiprašau, ir mažumos 2016 buvo, lab, 16 buvo labai svarbus metai agentūros e, gyvenime, nes buvo atlikta antra nediskriminavimo klausimų apžvalga, e, tyrėme migrantus ir mažumas. Pirmą kartą ši apžvalga buvo atlikta prieš aštuoneris metus. Skaičiai E, iliustruojantis Romų situaciją buvo paskelbti praeisiais metais ir jie tikrai kelia susirūpinimą tie skaičiai įtraukti į parlamento e, rezoliuciją dėl kovos su antičigoniškomis nuotaikomis, taip pat minimi Romų integravimo strategijoje. Prieš porą savaičių paskelbėme apžvalgos rezultatus, e, kur pristatome, ką patiria musulmonai migrantai Europoje. E, yra ir gerų, ir prastų žinių. Gera žinia yra ta, kad nemažas skaičius musulmonų migrantų apklaustų E, nurodo, kad jie e, labai susisieja su šalimi, kurioje gyvena. Tai, ten nurodo 76 procentai, o tas skaičius didesnis nei bendras gyventojų skaičius. Kalbant apie negatyvius dalykus, persekiojamo ir diskriminacijos e, momentai išlieka. 23 procentai apklaustųjų teigia, kad jie susidūrė su persekiojimu praėjusiais metais. E, o vertinant moterų patirtį, tai jų, jų patirtis yra negatyvesnė diskriminacijos ir persekiojimo e, aspektų nei vyrų. Taip pat pastebime, kad, sulaukė, kad labai mažai skundų pateikiama oficialioms institucijoms. Tik 12 procentų diskriminacijos ir, ir, ir persekiojimo atveju e, apie tos atvejus buvo pranešta institucijoms, o iš tų 12 procentų tik tai 4 procentai skundų pateikti lygybės užtikrinimo institucijoms. Manome, kad ši mažuma ir kitos mažumos ES, kurias tyrėme, E, yra labai svarbus informacijos šaltinis, ta apžvalga jums, politinių sprendimų prieimėjams. Mes e, išanalizuosime visus e, šiuos duomenys, kurie jau buvo pristatyti kurie bus pristatyti Bruselėje gruodžio 6. Toliau, pagrindinės E, žmog, pagrindinės ir žmogaus teisės. Manome, kad reikia, saugumas ir šau žmogaus teisės. Manome, kad reikia užtikrinti saugumą nacionaliniu lygmeniu, tačiau tos saugumo sistemos turi atitikti pagrindinės teisės. Reikia užtikrinti teisėtumą, e, pusiausvyrą, nediskriminavimą, remtis būtinybės principu. Šioje, šioje srityje agentūra taip pat veikia ir reiškia nuomonės uh, tais klausimais, kaip jau minėjau, mes rengėme nuomonę dėl etijas ir artimiausių laikų pa, pa, parengsime ataskaitą apie e, žvalgybos institucijas. Kaupėme informaciją apie duomenų rinkimą, taip pat e, tyriame deratik. Radi, kovos su radikalėjimu situaciją. Mes sveikiname e, tai, kad parlamente e, įsteigtas specialusis komitetas dėl su terorizmu susijusių klausimų nagrinėjimo. Norėčiau pakalbėti apie tai, kaip mes e, rengėme informacijos kampaniją apie Hartiją. Čia irgi yra gerų ir pasūžinių vis plačiau remiamasi hartija, jį cituojama ES institucijose bei teisingumo teisme. Tačiau hartijos taikymas nacionaliniu lygmeniu yra silpnesnis. Iš tikrųjų, ji labai menkai e, taikoma. Agentūra vykdo veiklą skatindama labiau remtis hartiją nacionaliniu lygmeniu esame parengę specialų įrankį, taip pat netrukus parengsime vadovėlį skirtą tiems, kurie praktiškai šiuos klausimus nagrinieriais užsima, kaip tai taikyti nacionaliniu lygmeniu. Ir kitais metais vykdysime informavimo kampaniją. Užbaigdama, žvelgdamas į priekį, noriu pasakyti štai ką. Aš esu nusiteikęs optimistiškai. Manau, kad nežiūrint visų didžiulių problemų, mes galime ginti savo žmogaus teisų apsaugos sistemą ir užtikrinti atitikti. Tačiau reikia, visų pirma, reikia laikytis kelių svarbiausių principų. Taigi, reikalauti, kad būtų laikomas e, teisinių įsipareigojimų įstatymas yra įstatymas ir jo, už jo pažydimus reikia bausti. Antra, lygia greta su įstatymo taikymu turime konkrečiai pristatinėti pagrindinės teisės ir turime kiekvienu konkrečiu atveju pademonstruoti, kaip perspe, kad perspektyva paremta žmogaus teisų, pagrindinių teisų požiūriu yra geresnė. Trečia, niekada negalime pamiršti labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių, skirti joms dėmesio ir tuo pat metu dirbti įtikinant visuomenę, kad e, pagrindinės teisės tai yra visų žmonių teisės. Trečia, turime puoselėti ir saugoti pilietinę visuomenę ES. Mus neramina mažėjanti erdvė pilietinės visuomenės veiklai. Apie tai kalbėsime gruodžio mėnesio ataskaitoje. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, gerbėmi nariai, norėčiau pasiūlyti geriau, e, plačiau išnaudoti pagrindinių teisų agentūrą. Įkūrėte šią agentūrą, kad ji remtų jūs, jums dirbant pagrindinių teisų srityje. Suteikėte jai e, e, nepriklausomumą, galimybę veikti savarankiškai mes esame pasirengę jums tarnauti. Todėl e, norėtume netolimoje ateityje aptarti, kaip labiau sustiprinti mūsų, mums suteiktus įgaliojimus. Ačiū. Labai ačiū prieš tą pokalbį ir už, prieš klausimų uždavimą. Pirmiausia, išklausysime ponios, ponios Adamo apie 16 metų ataskaitą dėl hartijos taikymo Taigi pirmiausia žodis jums, o po to išklausysime klausimų jums abiems. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti Michaelą Flaherty. Buvo labai įdomu jo pasiklausyti ir tą progą aš noriu pasakyti, taip, komisija ketina iki galo išnaudoti parinių teisų agentūros darbą. Noriu iškelti du klausimus. Pirmiausia, E, tie duomenys bus panaudojami mūsų darbe su kovoje su vandens diskriminavimu. Ir tai, kad agentūra plečia savo veiklą, vyksta į karštas vietas ir koordinavoja savo darbą su kitomis agentūromis ir komisija, tai yra labai svarbu. Šiandien noriu pristatyti šeštąją komisijos ataskaitą apie pagrindinių teisų hartijos taikymą. Tai yra platesnės strategijos e, dėl Hartijos taikymo dalis, na, pradėtos taikyti po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Čia pateikiami pavyzdžiai, kaip institucijos e, panaudoja pagrindinių teisų Hartiją jurisprudencijos e, srityje ES ir nacionalinių lygmenių kalbam apie pažangą ir iššūkius šešioje šitoje ataskaitoje. Iš pradžių primenama, kad 16 metai nebuvo įprasti, taip, nes e, susidūrėme su daugybė iššūkių per pastarosius keletą metų, dėl ko e, tai buvo išbandymas parinių teisų situacijai. Aišku, žinome, kad dėjo populizmo banga, buvo tam tikra nostalgija jautama izolacionizmui Europoje, siekiant tokiu būdu nugalėti grėsmės saugumo srityje ar sudaroti su ekonominiais iššūkiais. Pirmininkas Junkeris prieš porą savaičių pateikė savo pasisakymą apie situaciją ES. Jis e, sakė, kad iššūkiai nesibaigė, dar susitaikyti negalime, bet e, perfrazuojant jį galima pasakyti, kad e, yra galimybė pasinaudoti tą situaciją ir pasiekti tam tikrų rezultatų. Komisija Komisijos svarbiausios trys mintis yra jos panašios į pono Flaherty mintis. Pirmiausia, sąjunga yra vertybių sąjunga. Mes nesame vien tik tai rinka. Sąjungos pagrindai yra vertybės. O tai labai aiškiai nuskambėjo pirmininko pasisakymą, taip pat ir mūsų ataskaitoje. Vėlgi pacituosiu poną Flaherty problema yra ne tik moraliniai įsipareigojimai. Hartija reiškia ir teisinius įsipareigojimus. Kai kalbame apie pagrindinės teises, tai jos reiškia mums visiems teisinius įsipareigojimus tiek institucijoms, komisijai ir valstybės narėms, e, dėgiant ES teisę. Kad, kadangi komisija saugo, yra sutarčių saugotoja, tai jos vaidmo čia yra svarbiausias, bet mes dalyjame šią pareigą su kitomis institucijomis dėl teisės viršenybės, dėl mūsų dialogo, kas minimas ataskaitoje, dėl teisės viršenybės e, šiuo atveju su Lenkija. Antras, antra mintis, kuri atsispindi mūsų ataskaitoje, tai yra išorės priežiūros nepriklausomumo svarba. Ir čia reikia pabrėžti Europos teisingumo teismo svarbu vaidmenį interpretuojant ir taikant hartiją. Žengėme žingsnius į priekį būtent dėl to, kad Teisingumo teismas e, mums čia padeda siekti pažangos. Ir bendriau kalbant, teismų nepriklausomybė yra būtina sveikoji demokratijai, kuri būtų pagrista pagrindinės teisėmis ir e, įstatymais. Ir a, taip pat e, dėl žmogaus teisų gynėjų pilietinės visuomenės. Vakar paminėjome dešimtasias ekvinet metinės. Ir po jūsų met, praėjusių metų pranešimo mes norime stiprinti paramą žmogaus teisų gynėjams. Pradėjome teikti uh, finansavimą lyčių, vieno, lygių teisų institutui ir mes uh, skaitome ir agentūros ataskaitas apie pilietinę erdvę. Reikia gerai įsivaizduoti, kokia yra situacija valstybės narėse, pilietinė visuomenės prasme, kad galėtume tenkinti tolesnius poreikius ir imtis veiksmų. Tai aiškiai labai gerai e, atsispindi ir ponios Infeld pranešime patvirtiname praėjusiais metais. Svarbus ingredientas sveikai demokratijai pagristai pagrindinėmis teisėmis yra tai, kad valstybės narės turi rodyti ryštą dėmesio centre laikyti pagrindinės teisės. Ir kadangi komisija remia valstybės narės teikdama finansavimą, ruoždama mokymus dėl pagrindinių teisų įgyvendinimo ir praėjusiais metais pacituosiu vieną pavyzdį E, mes parengėme pagrindinių teisų vedlį, taip vadinamą, kurio pagalba piliečiai gali aiškiau suvokti, kokios yra jų teisės ir kaip užtikrinti jų taikymą, į kurias institucijas kreiptis, jeigu jos pažeidžiamos. Taip pat mes paremėme agentūrą rengiant naują priemonę EFRIS, kuri paprastu būdu parodys kokios yra pagrindinės pagrindinių teisų ataskaitos, jungtinių tautų rėmose, Europos tarybos e, situacijoje, e, sistemoje ir taip toliau, kad valstybės narės aiškiai matytų, kokia yra situacija. Manau, kad tai pratėsi ir ponios Infeld pranešimo idėjas. Tai yra puikus potencialas padedant mūsų institucijams imtis veiksmų. Trečia komisijos ataskaitos mintis yra tai, kad pagrindinės teisės e, turi būti gyveninamos visose srityse. Ir vėl grįžtant prie pono Flaherty, kartais reikia įrodinėti, kad reikia gerbti žmogaus teisės. E, tai nėra kartais savaime suprantame. Kai kalbame apie pagrindinės teises, tai žmonės kartais nesuvokia to, kas yra akivaizdu. Aišku, kad e, Siekime gyvendinti socialinės teisės, moterų teisės, lyčių lygybės klausimus, procedūrinės teisės, visą tai teisės, kurios viliečia visus ir turime komunikuoti šioje srityje geriau. Aš sakau su ponu Flaherty. Yra kupinų iššūkių sričių. Ypatinga dėmesį turime skirti pažeidžiamiausiai žmonėms, kovoti su nepykantos pasisakymais, Migracija prieglaustis yra taip pat e, akivaizdžios rytis. Taigi tokie mūsų pavyzdžiai iš mūsų ataskaitos. Europos socialinių teisų ramstis minimas taip pat. Jame paminėti kai kurie principai, kurie, žinoma, nepakeičia pagrindinių teisų hartijos, bet siekia jo propaguoti. Kalbama apie mm, vaikų skurdą, romų vaikus, Na, tai taip pat mums sutiekia galimybę toliau šios klausimus analizuoti. Šiais klausimais jau panaudojame ir semestro procesą, pateikėme penkiom šalims specifinės rekomendacijas dėl Romų vaikų praėjusiais metais, tačiau rezultatų dar nežinome. Dėl kovos su rasizmu praėjusiais metais įsteigėme aukšto lygio darbo grupę kovai su rasizmu, ksenofobija ir netolerancija. Patirtis labai įdomi, mes kartu sukvietėme NVO, valstybės narės, nevyriausybinės organizacijas, pastarybos atstovus e, rengiant mokymus. Pavyzdžiui, kodėl Romai nepraneša apie piknaudžiavimą jų atžvilgių policijai? Todėl, kad jie bijo, kad nebus išklausyti. Garės dėl aukų, jas reikia aktyviau panaudoti. Nepykantos pasisakymai, taip pat čia dirbame su informacinių technologijų bendrovėmis, sutarėme dėl Elgesio kodekso šioje srityje, siekiant užtikrinti kad e, neapykantos pasisakymai tiek internete, tiek ne, ne, ne, ne internete yra neteisėti dalykai. Na ir galbūt paskutinis dalykas, kurį paminėsiu, metinis pagrindinių teisų kolokvijumas praėjusiais metais jį skiriame žiniasklaidos pluralizmo klausimui ir demokratijai. Turime audiovizualinių paslaugų direktyvą, kuri šiuo metu yra aptariama teisės aktų leidėjų mes tikimės, kad bus pasiekta pažanga, nes joje yra nuostatų, kurios sustiprintų audiovizualinės ryties reguliuotojų nepriklausomumą, tai labai svarbu ir žiniasklaidos laisvėje užtikrinti. Kalbame apie algoritmus, žinoma, apie bandomąjį Europos parlamento projektą, kurį panaudosime Tai yra didžiulis problematika, potencialiai turinti daug reikšmės žmogaus teisų ir pagrindinių teisų sritims. Na, ačiū ir dabar pasirengusi būsiu atsakyti į jūsų klausimus. Pirmiausiai, užduokime klausimus Michaelui Flaherty ir kolegijai Adamu. Ponas Sengelis dar netvyko, jis pranešėjas ir šiuo klausimu. Taigi dabar suteiksiu galimybę pasisakyti užsiregistrausiams e, kalbėtojams. Noriu paklausti pono Flagerčio. Jūs kalbėjote apie tai, kad e, <clears throat> kaip jūs e, teikiate paslaugas atskiriems parlamento nariams, galėtumėte pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip tą darote nes egzistuoja pakankamai griežti kriterijai, ką jūsų agentūra gali daryti, ko gali nedaryti, kokius duomenys rinkti, kokius skelbti. Ar gali parlamento nariai pasinaudoti jūsų agentūros paslaugomis savo darbę, jeigu galėtumėte pateikti praktinių pavyzdžių, būtų labai malonu. Pone Jurekai, dabar jums galimybė užduoti klausimą, kol mes laukime pono Engelio. Ačiū. Aš norėčiau užduoti klausimus susijusius su praėjusiais metais ir naujausiais įvykiais, kurie minimi šiame pranešime, tiksliau, e, pono po direktoriaus kalboje tų, tų pavyzdžių aš neišgirdau. Noriu sužinoti, ar jūs svarst svarstėte Prancūzijos įstatymo projektą dėl abortų draudimo. Ir e, to teisės projekto santykius su antruoju straipsnių pagrindinių teisų hartijos, e, e, aišku, jis galbūt netiesiogiai susijęs, tačiau su 11 straipsniu susijęs. Ir tuo įstatymu yra numatoma laisvės timio bausmė už tam tikrą moralinį spaudimą daryti abortą, nes Už tokius veiksmus yra numatoma dviejų e, metų laisvės atimimo bausmė arba 30 tūkstančių eurų bauda. Dėl žiniasklaidoje tokia informacija buvo pasirodžiusi. E, antrojo straipsnio kontekste norėčiau paklausti apie konkretų pavyzdį Niderlanduose. Aš esu e, kategoriškai nusteikęs prieš eutanaziją, nes manau, kad teisė į gyvybę yra nekvestionuojama, tačiau Niderlanduose buvo toks atvejis, kurį Niderlandų valdžia e, pripažino kaip asmens nužudimu. Ar jūs domitės e, taip pat ir atitinkamais įstatymais dėl eutanazijos, kurie galioja valstybėse narėse ir tų įstatymų taikymo padariniais. Taip pat dėl 14 straipsnio nuostatų tai yra e, laisvė ugdyti. Parlamente e, taip pat e, yra susiję tam tikri veiksmai su būsimu rengiamu referendumu Niderlanduose dėl vaikų ūkdymo siekiant užkirsti kelią visuomenės homoseksualėjimui. Mm-hmm. Pirmininkas prašo baigti savo klausimą. Mano šalyje nekartą klausiau valdžios ir prašiau valdžios kad e, e, bet kokie išpoliai prieš e, užsieniečius būtų kuo greičiausiai baudžiami ir kad visuomenė būtų informuojama. Tačiau tuo pačiu metu noriu pasakyti, kad kova su tokio pabudžio elgesiu negalėtų ir neturėtų apriboti asmens laisvės. Ir vienokime straipsnėje aiškiai pasakyta ir minima žodžio ir išaiškos laisvė. Tuo tarpu Švedijoje dabar yra aiškių pavyzdžių apie tai, kaip policijos struktūros varžo galimybę pateikti visuomenį informaciją apie svetim šalių užsieniečių daromus nusikaltimus. Dėl vedimo tvarkos, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu šiek tiek nusivylusi, turėdama dabar pasisakyti, tačiau manau, kad kyla tam tikrų problemų su pono Jūriko pasisakymais kuris kiekvieną kartą pasitelkė pseudo pavyzdžius iš Prancūzijos E, bandydamas pas, pasakyti, kad Prancūzijoje bandoma kažkaip tai priboti išraiškos žodžio laisvę. Aš e, ponu Jureku tiek žodžiu, tiek raštu esu paaiškinusi, kad Prancūzijoje tokia padėtis e, tikrai neegzistuoja ir kad Prancūzijoje žodžio laisvė yra gerbiama ir saugoma ir naujas Statymo projektas e, yra susijęs tik tai su pasisakymais, e, su melagingų žinių e, skleidimu internete nukreiptų prieš teisę į abortą. Taigi aš tą aiškiai noriu pasakyti ponui Jurikui ir tą padarysiu ir kitą kartą, jeigu jis vėl taip kalbės. Ačiū šį paaiškinimą. Sveiki, ponė Engelė. Prašau, atsisėskite, atvykote pačiu laiku. Pangijom dėkoju už šį paaiškinimą. Ar jūs esate pasirengęs užduoti klausimą? Turbūt nepasirengęs. Taigi dabar Špinėlė kitą klausimą užduos Barbara. Ačiū pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti daktarui Flahirčiui už e, atliktą darbą ir už jo jau taip ilgai atliekamą darbą siekiant e, sustiprinti agentūros e, įgaliojimus. Aš noriu paklausti, užduoti klausimus dėl tam tikrų specifinių aspektų, tai yra dėl pabėgėlių. Kalbant apie pabėgėlius, reikėtų galbūt labiau pabrėžti tam tikrus e, aspektus taip pat susijusius su migrantų kvotomis ir teisė imigracija, nes kai kuriuose valstybės narėse egzistuoja pakankamai rimtos tendencijos, kurias pastebime susijusios su atskirų prieglopšio prašymų nagrinėjimu. Taip pat vis daugiau kliučių daroma šeimų susivienijimui. Pranešime apie tai taip pat kalbame, tačiau tos tendencijos tik stiprėja. Nežinau, ką būtų galima padaryti, kad situacija pasikeistų, nes mes neturime pakankamai informacijos. Kalbant apie kovą su terorizmu, mano vertinimas yra labai pesimistinis. Kalbant apie ateities perspektyvas, ypač matant, kaip daugelis tik išimties tvarka iki šiol taikytų įstatymų dabar pradedami taikyti kiekvieną dieną ir daugeliu teisių negalima dabar jau pasinaudoti neribotą laiką. Prancūzijoje tokius reiškinius pastebime labai akivaizdžiai valdant prezidentui Makronui. Dar vienas klausimas taip pat susijęs su pabėgėlių prieimimo centrais. Teigiate, kad jūsų agentūra imasi aktyvių veiksmų, dirbdama ne tik pabėgėlių centruose Graikijoje ir Italijoje, tačiau taip pat ir kaimininėse regionuose veikiančiose centruose, e, šalise, kurios ribojasi su ES, norėčiau sužinoti, ką pamatėte lankydamėsi tose centruose Libijoje, Tunise ir kitose kaimininėse pasienio šalise. E, paskutinis klausimas yra komisijos atstoviai. Noriu Jums padėkoti už Jūsų suteiktą informaciją, tačiau norėčiau užduoti esminio pobūdžio klausimą. Ką reiškia įsikišti ekspostų, siekiant e, apginti žmogaus teisės? kuomet yra vykdomas, e, vykdoma tokia politika, kuria yra pažeidžiamos pagrindinių teisų hartijos nuostatos e, ir kuomet tas nuostatas pažeidžia e, struktūros institucijos, kurios yra atsakingos už tos politikos vykdymą. Na, Europos Sąjungoje neturėtų būti ir tapti ta slaugytoja ar medicinos seselė, kuris suteikia paslaugos tik tai įvykus nelaimiai. Ačiū. E, jeigu kiti kalbėtojai neužduot savo klausimų ilgiau nei po dvi minutės, tai būčiau labai dėkingas. Livija Jaropė dabar. Labas rytas, noriu padėkoti už jūsų pastangą šioje srityje. Iš tiesų labai daug kas buvo nuveikta, galėčiau jūs pagirti, tačiau jeigu leisite, aš kalbėsiu tik apie Romų padėtį. Noriu padėkoti už jūsų atliktą darbą, iš tiesų dar daug ką reikia nuveikti, tačiau reaguojant į pono pirmininko pasisakymą ir mintį apie tai, kaip reikėtų dar glaudžiau bendradarbiauti, tai e, aš norėčiau paprašyti jūsų paramos bendradarbiavant su mūsų komitetu, siekiant spręsti švietimo ir atskirties problemas, agregacijos problemas e, susijusius su Romais. Jūs jau e, daug e, ką pasiūlėte, tačiau aš siūlau B planą šiuose srityse, ypač ten, kur ta gyvenamoji segregacija nėra pakeista, nėra jos atsisakyta ir e, reikėtų aiškiai kreiptis į tam tikras valstybės narės, kuriuose Romų mokiniai yra mokomi atskirai, kad e, tokia praktika nebūtų taikoma. Tačiau labai dėkojams už tai, kad rimtai pradėti atsižvelgti šias problemas. Dar vienas dalykas mums Romams labai svarbus, tai yra Equinet programa. Prieš dešimt metų uh, buvo patvirtinta atitinkama di direktyva ir mes tikėjomės, kad su antičigoniškumu bus pradėta daug rimčiau kovoti. Galbūt reikėtų sudaryti tam tikrą koaliciją tarp jūsų ir mūsų ir pasinaudoti tuo vedliu. Ar tam, kad e, atitinkama informacija geriau pasiektų piliečius ir kad galbūt aukšto lygio darbo grupė galėtų konsultuoti su piliečiais ne tik segregacijos klausimais, su taip pat ir duomenų rinkimo. E, aš manau, kad e, prieš e, įgyvendinant šios dalykus tikrai nebus jokių galimybių gyvendyti jūsų pasiūlymus nuo 20-40 metų susijusius su Romų padėtimi, taigi reikėtų vertinti duomenis ir įvertinti, kaip mes e, e, e, turėsime elgtis su teisiniu pagrindu taikomu Romų strategijai, ar mes tą pagrindą patvirtinsime, turėsime taikyti atitinkamas sankcijas tam, kad pasiektume rezultatų FRA. Tai yra organizacija, kuri gali atkreipti dėmesį į atitinkamus privalumus ir trūkumus šią strategiją gyvendinant. Taigi noriu paklausti, kas įvyko per pastarosius dešimt metų. Nes pokyčiai um, buvo tokie pat lėti, kaip Romai ir tikėjosi. Ir mes taip pat išvelgiame tam tikrus sąsojus e, su migracijos klausimais, sprendžiant Romų problemas. Ir manau, kad ten, kur e, galima rasti kažkokių bendrų salčio taškų, pavyzdžiui, švietimo srityje reikėtų tos klausimus spręsti bendrai, tačiau kitas sritis atskirti. Noriu paklausti taip pat e, apie duomenų rinkimą per pastarosius dviejus metus atlikdama atitinkamus tyrimus, kadangi esu antropologė, galiu pasakyti, kad e, buvo išleista pusantro milijardo, milijardo eurų e, klausimus susijusiams su asmens duomenimis ir matau, kad e, čia procesas tikrai vyksta praktiškai viena kryptimi. Pavyzdžiui, Vengrijoje veikia atitinkama e, kompiuterinė sistema, kurios pavadinimas ryta tam, kad skurdžiausi regionai galėtų prisijungti prie e, bendros duomenų bazės. Taigi galbūt tą pavyzdį būtų galima perkelti ir į kitas šalis. Ačiū ponui Flagetui ir poniai Adamu noriu padėkoti už e, jų pateiktą informaciją ir už asmenės pastangas siekiant apginti europinės vertybės, visas e, jūsų pastangas ir darbus aiškiai matau. Noriu pasakyti, kad e, šio sustikimo formatas jau parodo, kad e, mes netinkamai elgiamės su pagrindinėmis teisėmis. Mes bandome šį klausimą spręsti kaip arba priskirti administraciniams arba techniniams klausimams. Šio klausimo turėtų imtis aukščiausio lygio vadovai taip kaip Vokietijoje ir įprasta pademonstruoti savo lyderystę jie turėtų. Taigi, o mes čia darome klaidą, ponė Damu, pagristai kalbėjo apie tai, kad komisija yra sutarčių sergė e, ir tikrai žinau, kad jūs dėte daug pastangų, tačiau komisijos politinis ligmuo visiškai nesielgia taip, kaip turėtų elgtis sutarčių e, sergėtojai Mes visuomet raginame komisijos narių kolegiją daugiau dėmesio skirti pagrindiniams teisėms, teisė į privatumą, LGBT teisėms Lietuvoje. Taip pat žinome, kokie principai yra taikomi Lenkijoje ir Vengrijoje ir jie visuomet išsisuka nuo konkrečių veiksmų. Problema yra tokia, kad netgi mm, jeigu proeuropietiškos, fanatiškos ir uh, nusaikios jėgos e, vis laikys ES kaip technokratų bendarbiavimo instituciją, tai e, tie, kurie yra nusiteikę prieš ES lygybę, pagrindinės teisės, homofobai, e, ksenofobai ir kiti pasinaudojo ES lygmenių, kad įgyventų savo darbo tvarkėje labai gerai organizuoti, labai gerą finansavimą gauna taip pat ir iš Europos parlamento. Iš tiesų, E, tiesiog jokinga. Mes finansuojame tam tikras organizacijas, e, kurios e, pasisako prieš mūsų vertybės, o mes tuo tarpu tik tai rezoliucijas priiminėjame ir tikrai neišmintingai elgiamės šiuo atžvilgiu. Manau, kad turėtume nebūti tokie kuklus, gindami ir uh, garsiai kalbėdami apie pagrindinės teisės, pavyzdžiui, pasaulio lygmenių Kinija ir Saudarabija kalba apie žmogaus teisės. Tokiu būdu pats e, terminas žmogaus teisų, pats apibrėžimas nuo to kenčia, kai šios šalis apie jas kalba. Taigi aš manau, kad mūsų parlamentas turėtų realiais veiksmais pradėti kovoti už žmogaus teisės, o ne tik ant popieriaus. Okay, thank you. Yeah. Ačiū. Aš tikrai labai prijaučiu tokiam požiūriui ir būtent todėl ir pasikvietėme, bet mes pasikviečiame agentūros vadovą komisijos atstovus ir paskui išsiliejame. Kalbam, kal, turėtume kalbėti apie tai, kas aktualu e, mūsų rengiamėme pranešime, kai kurie tų klausimų yra patys aktualiausi mūsų komitetui ar kalbėtume apie migrantų krizę ar, ar apie Romų padėtį, tarsi viskas nukrypsta nu, į, į vienpusę diskusiją ir paskui mes norime sulaukti atsakymų. Skamba šiek tiek keistai. Turime čia agentūros vadovą, kuri stengiasi dirbti atsakingai ir daryti viską. Turėtume parodyti supratimo ir nepamiršti, kad mes, parlamento nariai, turėtume puoselėti e, gerus santykius su agentūra. Na, kai, žinoma, keisto, kad aš pats čia kalbu jau kelias minutės, bandydamas paaiškinti šiuos dalykus. Dabar, ponia Činičiai. Ačiū pirmininkė. Aš irgi pabandysiu neviršti dviejų minučių pasisakymo laiko. Noriu padėkoti daktarui Oflahart ir poniai Adamu už tikrai įdomius pranešimus ir pasisakymus temomis, kurios mums ypač aktualios. Džiaugiuosi, kad komisijos komunikate yra komentuojama kovos su terorizmu direktyva ir kad yra galimybė pagrindinės teisės pakreipti e, bendra linkme. Jūs daug dirbote šioje srityje, aš tai suprantu, ir tai tikrai svarbus e, E, jūsų darbo pripažinimas. Tikiuosi, kad tai jums bus naudinga ateityje. Noriu padėkoti daktarė Damu. Jeigu dar norėtumėte kažką pridurti šiuo klausimu, būčiau tikrai dėkinga. Pone Oflaherty, mane ypač domina klausimai susiję su nepilnamečiais. Savo pasisakymę minėjote, kad e, migrantai, nepilnamečiai, e, su, kalbėti apie suaugusių nelydimus vaikus. Norėčiau paminėti neseniai Italijoje priimtą įstatymą šiuo klausimu, kur e, auklėtojai, mokytojai raginami atsakingai elgtis su nepilnamečiais. Tačiau nėra užtikrinama uh, parama tiems jaunuoliams, kurie yra nukentėję nuo, stur, nuo smurto. Italijos įstatymė ypač akcentuojamas dėmesys tokiems asmenėms. Nežinau, ar girdėjote apie šį įstatymą. Ir galbūt e, jūsų nuomonė mano šalis galėtų kažkaip kitaip dirbti, užtikrindama geresnį įstatymą įgyvendinimą. Aš laikiausi dviejų minučių, taip? Atsiprašau, kad Katrina, aš ne, nenorėjau komentuoti pasisakymo trukmės, bet žinau, kad vis daugelis kolegų nori pasisakyti esminiais klausimais. Tikrai netai norėjau pakomentuoti. Ačiū. Pone Metsola. Ačiū pirmininkė. Direktoriu, ačiū už tai, kad atėjote į mūsų komitetą. Taip pat noriu padėkoti už puikų jūsų agentūros darbą. Uh, Šiais laikais, kai ypač išaugo iššūkių saugumo srityje ir stiprėja populizmas, dabar labiau nei bet kada pagrindinė teisų agentūra yra svarbi, svarbu, kad būtų girdimas jos balsas. Galbūt jūsų balsas ne visada susilaukia didžiausios paramos, bet mes privalome jį girdėti. Pagrindinių teisių e, atidė apsauga yra tai, kas daro ES vertybių bendruomenę tai svarbiausia idėja, dėl ko mūsų bendrėje yra ne vien ekonominis e, blokas. Migrantų srautai į Europą plūsta e, taip pat Europoje auga ksenofobija ir populizmas. Mes turime tam pasipriešinti. Ir esu tikrai dėkinga už jūsų agentūros darbą, bandant atremti koncepcijas, kurios nepriimtinos europietiškam gyvenimo būdui kitų asmenų, kur, kurie negali pretenduoti tartautinę apsaugą, sugražinimas turi būti gyvendintas, gerbent asmenų orumą, žmogaus teisės. E, girdėjome jūsų e, aktualius pasisakymus, kurie buvo e, padaryti laiku šiais klausimais. Norėčiau e, pakalbėti apie neapykantos kurstimo e, plitimą internete Kiek laiko jūsų nuomonė tai išliks aktualija? Ar, ar tas reiškinys pakankamai plačiai suvokiamas? ir kaip nacionaliniu lygmeniu, ar teisės saugos institucijos bei pilietinė visuomenė deda pastangas kovo, kovodamas su šiuo reiškiniu, ar privataus sektoriaus veikėjai įsitraukia į šią veiklą. Ir noriu pasakyti, kad neižvelgėme prieštaravimo tarp stiprios teisės saugos e, ir stiprios e, pagrindinių teisų apsaugos. Šie e, procesai turi egzistuoti lygia greta. Ir manome, kad pagrindinių teisų agentūrai reikia skirti visus reikalingus išteklius, kad galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Ačiū. Ir Frank Engel, šių metų pagrindinių teisų ataskaitos rengėjas. Paskutinis kalbėtas. Ačiū, Klodė. Mm, atsiprašau, kad negalėjau būti posėdė nuo pat pradžių, bet grįžau iš komandiruotis į Afriką vidurnaktį ir, ir buvau pamiršęs, nebuvo įtrauktas šis klausimas į mano asmenę darbo tarkį. Atsiprašau dėl to, bet mano padėjėjai buvo čia. Aš žinau, kad pagrindinių teisų agentūra skiria dėmesio klausimams, kuriuos aš akcentuoju savo pranešimo projekte, kurį kada nors gausite. Aš jau anksčiau kreipiausi į agentūrą prieš rengdamas pirmąjį e, projektą ir noriu Jūs informuoti, kad pateiksiu tikrai daug pakeitimų kad praturtinčiau e, tą dokumentą pasiremdamas agentūros suteiktą informaciją ir noriu jai už tai padėkoti. Keletas dalykų pasistengsiu nekalbėti ilgiau nei reikia. Vienas minutėmų tai su migracija susiję klausimai, šiek tiek kitokie žmonės ir reakcija į šiek tiek kitokius žmonės. Bandau sugrupuoti E, e, apibendrinti su šios reiškinius priimtina kalba. Apie tai nuolatos kalbama ir aš sąmoningai stengiuosi tas temas padaryti svarbiausiomis mano pranešimo temomis. Kita aktuali tema - įstatymo viršenybė. Tai, ką stebime mūsų žemynę, kalbu apie e, valdysenos vyriausybės nukrypimus jeigu nesimsime priemonių, kad pasimpriešintume šiai tendencijai dabar, viskas gali baigtis prastai. Kalba eina ne apie vieną ar kitą šalį, kalba eina apie vieną e, po kitos valstybės, kuriuose vyksta tokie dalykai ir tai apima, pavyzdžiui, kaip kiti taip pat minėjo, E, nepaprastosios padėties paskelbimą, kuri tampa nuolatiniu dalyku. Nėra prasmės nepaprastąją padėtį išlaikyti e, nuolatos, e, kaip ir uždaryti sienas, teigiant, kad tai būtina, kad pagautų nusikaltelius. Tač, dažnai saugumo srities politika neduoda jokių rezultatų. Šių metų pranešimo struktūra. E, jau sakiau, tai šešėlėms pranešėjams ir noriu pakartoti visiems kolegoms čia šiandien. Būtų gerai, kad, šis, kad šiais metais pranešimas būtų trumpesnis nei yra tradiciškai buvęs daugelį metų. Uh, būtų gerai, kad nebūtų pusantro tūkstančio pakeitimų, kuriuos visus reiktų įtraukti ir kurie apriektų visus įmanomus pagrindinių teisų aspektus. Pavyzdžiui, kalbu apie Romų klausimą. Yra atskiras pranešimas, kurį rengia Soraya Post. Ir reiktų ne tik e, pagerbti Sorajos pranešimą ir suvokti, kad jis skirtas šiai konkrečiai temai, bet taip pat reiktų ir nedubliuoti visko, viso jos darbo, tą patį pakartojant ir šiame pranešime. Jeigu bus keletas siūlymų dėl keleto nuorodų į šį klausimą, aš, juos, aš jas įtrauksiu, kaip ir kitas nuorodas į kitas temas. Tačiau yra visas sąrašas klausimų, kuriuos e, sudariau sąrašą parlamento pranešimų, rezoliucijų kurie arba rengiami, arba bus parengti įvairiausiose sritise mums rūpimuose. Ir mano galva būtų nelogiška leisti tiems pranešimams būti rengiamiems, o rengiant šią pagrindinių teisų ataskaitą turėtume sutrumpinti ir padaryti iškesnę, garsiau kalbėti apie keletą temų. Būt, džiaugčiausi, jeigu kolegos pritartų tokiam požiūriui. Žinau, kad nebus jis toks, ta, tas pranešimas toks trumpas, kaip aš norėčiau, bet tikiuosi, kad bent jau, ne bent jau kažkiek pasiekti, šiek tiek prieartėti prie savo tikslo. Pirmininkas, žaviuosi pranešėjo nusiteikimu, žiūrėsim, kiek pakeitimų jis sulauks. iš, išsakėte, paleidote šią, šią, šią mintį į visatą, žiūrėsime, kas bus, kiek pakeitimų bus pateikta jūsų pranešimo projektui. Jau projektas yra. Kolegos, ar ką nors praleidau? Jei ne, noriu dar kai ką pasakyti apie agentūrą. Kitą savaitę su savo e, padėjėjais vyksiu į Vieną, į agentūrą. Lankiausi ten jau vieną kartą, kur susipažinau su agentūros darbu, kuomet jai vadovavo Ma Maiklo pirmtakas, Manau, kolegos, svarbu išlaikyti tokius ryšius, nes kalba eina apie sudėtingą sritį, darbas yra nelengvas, šios srities temos yra opios. Taigi dabar žodis Maiklui. Pabandysiu atsakyti į užduotus klausimus. Visų pirma, apie tai, kaip mes teikiame paramą atskiriems parlamento nariams. Kai kurie kolegos ir patys papasakojo apie tai, e, kaip toks bendradarbiavimas funkcionuoja. Pavyzdžiui, E, mūsų parama rezoliucijai, kurią minėjo ponas Engel, tai, tai labai svarbu agentūrai. Pone Jaroka kalbėjo apie galimi, bendradarbiavimo galimybes. Būtent tokio bendradarbiavimo mes norime ir, ir, ir jį sveikintume. Tuo perėsiu prie Romų klausimo informacijos šaltiniai. Mes turime didžiulius kiekius duomenų, kuriuos galėtumėte panaudoti. Tie duomenys yra prieinami internete, jie sugrupuoti į prasmenės kategorijas. Bet taip pat esame pasirengę e, įgyvendinti atskirus pavedimus parlamento narių esame nuolatos pasiekiami ir pasirengę teikti informaciją. Pone Adamų minėjo E, EFAS pagrindinių teisų informacijos sistemą, mūsų gyventinamą projektą, jį dar nesukurta. Bet ten bus labai vertinga e, informacijos saugikla apie e, val, žmogaus teisės valstybėse narėse. Pone Jurekai, ačiū už Jūsų pastebėjimus. Noriu visų pirma Jūs patikinti, kad agentūra yra atsidavusi įgyvendinama savo įgaliojimus, užtikrinti ir puoselėti kiekvieno mūsų visuomenės nario orumą, e, puoselėti įvairovę. Tačiau, žinoma, mes negalime viršyti mums patikėtų įgaliojimų, todėl jūsų minėti klausimai mūsų kompetencijai nepriskirtini. Hartijoje minima teisė į gyvybę, ten yra išvadytos daugybė kitų teisių. Tačiau mes nagrinime viską, kas susijęs su ES kompetencijomis. Uh, Ir žinoma, mes negalime pamiršti mums suteiktų įgaliojimų ir metinio e, mandato. Pone Spinelį, noriu padėkoti Jums už Jūsų komentarus, kad mūsų, būtų, mūsų įgaliojimus būtų galima sustiprinti. Norėtume galimybės dirbti policijos ir teismų bendarbiavimo srityje e, apseidami be e, institucijų prašymų tai daryti esame pasirengę renkti nuomonės dėl teisės aktų projektų, net jeigu mūsų konkrečiai nepaprašo jų parengti, dėl migrantų kvotų ir atskirų atvejų nagrinėjimo pavojai, šeimų teisė į susivienijimą. Reiktų vengti E, pažeisti taikytiną tarptautinę teisę, reiktų nepažeisti šeimų susivienimo principo. Esame parengę nemažai pranešimų šiuo klausimu, jie turėtų būti jums naudingi priimant sprendimus šiais klausimais. Pavyzdžiui, neseniai parengta ataskaita vengti asmenų sugražinimo į tas šalis, kuriuose jiems grėstų persekiojimas. Jūs minėjote žvalgybos sistemas bei e, įstatymus, kuriais įvedama nepaprastoji padėtis. Manau, kad mūsų rengiami kai kurie dokumentai būtų jums naudingi šiais klausimais. Mes jau pristatėme dalį savo, dalį savo atliekamo darbo, atlikome teisinių sistemų analizę Europoje, domėjomės, kaip, kaip sutvarkyti tas e, saugumo tarnybų darbas. Kitas dalykas tų įstatymų, jas reišinčių įstatymų įgyvendinimas Ir mūsų medžiaga šiais klausimais tikrai būtų naudinga. Aš kalbėjausi su vyriausybių atstovais, ypač, e, tais atvejais, ypač damėjausi, kaip peržiūrimi saugumo tarnybų įstatymai. Tikiuosi, kad e, mm, e, ne, neįvedame sumaišties, dirbdami migrantų registravimo centruose, mes nedirbome e-, es išorinėme pasienyje. E, Mes dirbame bendrai pasienyje, ne tik migracijos, migrantų registravimo centruose. Pone, pone Jaroka, aš tikiuosi, kad mes turėsime galimybę toliau tęsti mūsų dialogą. Pavyzdžiui, neseniai parengėme Romų integracijos pažangos e, pasiekimų lentelę nuo 2011-2016. Dabar pradedame rinkti duomenis apie Romų padėtį 16 ES valstybių narių, kurios nebuvo įtrauktos į šią apžvalgą. Taigi parengsime e, apžvalgą, kur atsispindės padėtis visoje ES. E, e, renkame duomenys apie tai, su kokiais iššūkiais susidurėma siekiant integruoti Romus vietos lygminių. Ir žinoma, vėl imsimės antičigoniškų sentimentų tyrimo. Noriu padėkoti ponė Intveld už gražius žodžius apie agentūrą ir noriu e, pakartoti jo žodžius, kad dabar nelaikas e, apriboti savo ambicijas ir būti kukliems šioje srityje. Pone Činyčiai, ką tik lankiausi Italijoje, lankiausi e, migrantų registravimo centruose Sicilijoje. Mes pastebime pažangą, situacija gerėja ir tuo reikia džiaugtis. Pavyzdžiui, primtas globos įstatymas, kurį jūs minėjote. Taip pat mačiau, kad Sicilijoje labai pažangiai steigiami registravimo centrai. Tai tikrai pagirtinas dalykas. Labai daug nuveikta. Ir tikrai reikia pasidžiaugti Italijos ir Graikijos pasiektą pažangą. Pone Metsola, svarbiausias jūsų klausimas, kurį uždavėte, tai neapykantos kurstimo plėtimas internete ir daug ko nedarome šiuo klausimu, ką galėtume daryti. Tai susiję ne su kažkokiu kitokiu labai novatorišku mąstymo būdu ar privataus viešo sektoriaus partnerystėmis. Visų pirma, tai susiję su įstatymo gyvendinimo užtikrinimu. Žmonės nuo to išsisuka, reikia tiesiog pamatinio atsako. Sakyk, kalbė, ką nori, bet kur Europoje ir nesusilauks jokių pasiekmių. Be novatoriškų visų niuansų reikia nepamiršti, kad nusikaltimas lieka nusikaltimu. Uh, Pone Metsola, jūs kalbėjote apie tai, kaip agentūra galėtų daugiau nuveikti. Ir ar mes, kaip, kaip mes rūpin, užtikriname, kad kaip, kai asmenys sugražinami prievartą, kai, ar mes stebime, kad būtų nepažeistos jų žmogaus teisės. Taip, mes manome, kad mes galėtume tikrai daugiau čia nuveikti. Mums tai taip pat kelia susirūpinimą. Ir ponia Engelį, Tikiuosi, kad nieko nepamiršau, noriu padėkoti Jums už gražius žodžius. Mes tikrai e, e, pritarėme e, tam, kad dėmesys būtų skirtas įstatymo viršenybė. Pagrindinės teisės nėra viskas. Įstatymo viršenybė yra dar platesnis dėl, laukas ir mes esame pasirengę ir toliau dirbti agentūroje šiais klausimais. Yes, uh, the... Pona Dama, ačiū už konkretų klausimą. Pradėsiu nuo panas Spinelį, panas Spinelį klausimo, kurį uždavė šį jį. Kaip su, su, pataisyti tai, kas e, sulūžo vėliau? Dėl to, kad nebuvo labai geros kokybės. Galima pataisyti ir iš anksto reikia tai suvokti, parengti taip, kad neturėtų, neturėtume problemos vėliau. Na, aiškiau pasakysiu, geresnio reglamentavimo strategija numato, kad mes vertiname pagrindinių teisų hartijos poveikį kiekvienam mūsų teisės aktui. Tai yra procesas, kuris vyksta komisijoje sistemingai. Kiekvieną kartą, kai rengiame poveikio vertinimą, tai darome. Aišku, yra iššūkių keliančių sričių. Tokios jautriose srityse reikia tam tikros pusiausviros siekimo, kad būtinumas ir proporcingumas būtų įvertinti. Tai nėra lengva kartais padaryti. Ir čia e, panos Kiničiai klausimas, pavyzdžiui, direktyva dėl kovos su terorizmu patvirtinta praėjusiais metais. Čia mums taip pat reikia E, taikyti tam tikrus ekspost vertinimus dėl ES teisės aktų e, vėlesnio poveikio. Ir tai pradėta taikyti būtent parlamento dėka. Dabar atsakydama į jūsų klausimą pasakysiu, kad šį direktyvos poveikį, poveikio vertinimą kaip tik rengiame ir dirbame, tikimės, kad žmogaus teisų organizacijos mums padės šį poveikį vertinti, parengti. Taigi mes bandome ir vietoj to, kad e, taisytume kažką, kas nesulūžė ex ante, darome ir ex post vertinimus. Dėl jūsų klausimo apie vaikus, man atrodo, Maiklas atsakė, aš vėlgi turiu galimybę pasakyti, kad e, Italijos pavyzdys yra iš tikrųjų geriausia patirtis įskaitant e, e, globėjų klausimą. Mes kalbame apie globėjų tinklo įsteigimą. Vaikų teisės e, registracijos centruose ir priimimo centruose yra svarbu. Mes kitą vaikų teisų forumą skiriame šiai temai. Jis vyks 7-8 lapkričio. Ten bus kalbama apie alternatyvas sulaikymui, ar tai migracijos, e, ar baudžiamosios teisės rytyje. Toliau tiesioginis klausimas, bu, kurį uždavė ponia Metsula dėl neapykantos pasisakymų internete. Iš tikrųjų reikia e, informuoti plačiau žmonės. Pirminkaujant Maltai, surinkėme labai e, produktyvų seminarą, kaip kovoti su e, neigiamais naratyvais. Ir mes stebime taip pat ir interneto e, situaciją pilietinės visuomenės ir informacinių technologijų bendrovių pagalba. Mūsų paskutinis vertinimas paskeltas internete, galėčiau jį jums atsiųsti. Iš atminties, manau, galiu pasakyti, kad vidutiniškai 59 procentai to, kas laikoma neapykantos pasisakymai skatimas smurtauti. Buvo būtent tokiais ir paskelbti ir buvo bendrovių ištrinti. Tačiau tos duomenės reikia palyginti su ankstesnių metų duomenėmis, kur skaičius vidutinis buvo 28 procentai. Taigi pažangos yra. Ačiū, ponė Adamo. Pamiršau paminėti ponos Intveld dar, sureaguoti ponos Intveld pasisakymą Na, jos nėra, bet aš galbūt esu nedrasi, bet nemanau, kad politinėme ligmenyje komisija yra nedrasi. Prisiminkite pono Junkerio pasisakymą apie Europos padėtį. Buvo daug kalbama apie vertybės. Vakar pono Timermans pasisakymas Equinet. Tai yra kasdien apie tai kalbama. Manau, kad Viskas priklauso nuo formato. Visuomet, kai parlamentas pakvies mūsų politinius lyderius, mes būtinai atvyksime. Ačiū Jums. E, ačiū Jums abiems. Rinkime, rink, linkime sėkmės e, priimtaisio agentūrai, turėsime jos darbę ir palaikysime kontaktus. Ačiū ir poniai Adamo taip pat. Kolegos, pereiname dabar prie šeštojo darbo tvarkės klausimo. Noriu pasveikinti Europos stebėsenos, e, narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktorių. Taip pat turėsime du svečių iš e, narkomanijos stebėsenos centro valdybos, ponas Abranski ir Ponas Gots. Ponas Gots tik tai atvyko, ponas Abranski šiandien sarga. Taigi ponas Gucil papasakos apie centro darbo rezultatus 16 metais, o po to e, galėsime užduoti klausimų. Šiek tiek vėluojame, todėl paprašysiu pono Gucilo kuris mums gerai pažįstamas, svečias ir draugas, papasakoti apie agentūros veiklą. Sveikiname Jūs, ponia Gucil, prašom. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami Lybė komiteto nariai, gerbiami Europos parlamento nariai, noriu padėkoti Jums už galimybę pristatyti mūsų veiklos ataskaitą e, skirtą 2016 metams, metams Tie metai mūsų agentūrai buvo transformacijos ir e, perinamieji metai. Tai buvo pirmieji mano darbo direktoriumi metai. Tuo pat metu mes gyvendinome darbo programą ir taip pat pradėjome dėkti kai kurios pokyčius, e, apie kurios netrukus papasakosiu. E, vietoj to, kad kalbėčiau detaliai apie mūsų veiklą ar, ar sąskaitas, aš siūlau atkreipti dėmesį į kai kurios svarbesnius dalykus, kai kurios skaičius. Kokių naujų uh, žinių surinko centras, kalbant apie narkotikų situaciją? Praėjusiais metais agentūra parengė 44 4 e, mokslinius e, ir kitus leidinius. Taip pat parengėme 27 mokslinius straipsnius ar straipsnius knygose, pasakojant apie narkomanijos ir narkotikų situaciją. Taip pat pernai parengėme tris stambesnės ataskaitas. Pirmoje narkotikų rinkos ataskaita pristatyta Briuselėje kartu su komisijos nariu Avaramovlos. Tuomet mes turėjome galimybę taip pat informuoti parlamento narius taip pat kad e, turime naujus įverčius dėl narkotikų rinkos e, dydžio, tai yra 24 milijardai eurų per metus. Tokia yra narkotikų rinkos apimtis ES. Žinoma, šis skaičius yra pirmasis įvertis, mes jį plėtosime vėliau ateityje. Tačiau čia vis tiek patikėma konkreti informacija apie narkotikų rinkos, narkotikų gamybos, pardavimo ir vartojimo Europoje santykiai su rimtais organizuotais nusikaltimais. Taip pat pamiršau paminėti, kad paskelbėme keturias išvalgas, kur buvo, tai yra labai detalūs leidiniai konkrečiamis temomis, pavyzdžiui, e, narkotikų perdozivimo prevencija, taip pat leidinys apie internetinę narkotikų rinką. Vienas leidinys buvo skirtas, e, hep, e, skirtas hepatitui C susijusiam su narkotikų vartojimu. Ką mums pavyko pakeisti mūsų matomumo srityje, taip pat praėjusiais metais. Praėjusiais metais suregistravome vieną milijoną apsilankimų mūsų interneto svetainėje per metus. Ir šiek tiek mažiau negu šimtas tūkstančių kartų buvo peržiūrėti mūsų vaizdo medžiaga, mūsų parengta vaizdo medžiaga. Mes pernai rengėme ir naujus, naują video medžiagą, kuri patikė, labai aiškiai ir paprastai didaktiškai patikė kai kurias temas. Pavyzdžiui, galiu papasakoti, kad vienas žymiausių vaizdo medžiagų YouTube yra kriminalizavimo apibrieštis. E, kuris svarbi žmonėms ne tik ES, bet ir už jos ribų. Toliau mes plėtojame savo paslaugas e, politikos plėtojimas rytyje. Praėjusiais metais vien tik tai Europos institucijoms, Libė komitetui ir parlamentui, tai yra iš, iš šių institucijų mes gavome 36 prašymus pateikti informacijos įvairiaus pobūdžio, įvairiaus, įvairios apimties, pavyzdžiui, agentūra, teikia detalę informaciją vertinant ES veiksmų planą ir strategiją. Mes taip pat teikiame informaciją pateikus prašymus. Agentūra praėjusiais metais dalyvavo 36 Europos ir tarptautiniuose renginiuose, kur pateikėme informaciją, skleidėme savo ži surinktą žinias kartu su Europos Sąjunga, jos valstybinėmis narėmis Vienas iš tų svarbesnių renginių praėjusiu metu balandžio mėnesį buvo Junktinių tautų generalinės asamblėjos specialioji sesija skirta narkotikams New York'e. Mes ne tik aktyviai padėjome ES delegacijai dirbti, bet ir prisėjome per trijų e, gretutinių renginių. Na ir pagaliau mes teikėme paramą sprendimų prieimimų ir politinių kos formavimo srityje Europos ir nacionalinių lygmenių praėjusiais metais surengėme 18 techninių ar e, e, panašių misijų į valstybės narės. Galėčiau paminėti vieną tokių. Vienas vizitas buvo e, surinktas į Švediją, kur su kolegomis aptarėme, kaip geriau analizuoti ir suprasti situacijos susijusios su narkotikų perdozavimu situacija. Mes taip pat du, nemažai veiklos plėtojame pagal savo strategiją, teikdami paramą praktiškai dirbantiems žmonėms. Ir čia norėčiau pasidalyti dviem skaičiais. Pirmiausia, surengėme mokymus 150 mokslininkų Europoje Jie dirba arba su mm, narkotikų situacijos stebėsna arba analize. Taip pat bendradarbiaudami su CEPOL prisidėjome prie 440 teisės saugos pareigūnų mokymų. Ir susilaukėme 29 tūkstančius apsilankimų geriausios patirties portale. Tai yra svetainė skirta paklausos mažinimui, prevencijai, gydimui, socialiniai reintegracijai. Praėjusiais metais pirmą kartą šiek tiek sumažėjo mažų psichoktyvių medžiagų pasirodžiusių narkotikų rinkoje Europoje, kas buvo aptikta nu, panaudojant e, ankstyvo įspėjimo sistemą, kurią koordinuoja mūsų agentūra. E, Iš visų 620 medžiagų, kurios stebimos šiuo metu praėjusiais metais, tik tai 423 tos medžiagos buvo aptiktos vienu ar kitu metu Europos rinkoje. Manau, kad šis skaičius svarbus, nes daugeliu atveju mūsų klausia, kokia situacija yra susijusi su naujomis medžiagomis, kiek jų atsiranda rinkoje yra nedėlis sumažėjimas ir tai yra viena iš tam tikrų teisėkuros priemonių pasiekmė. Tai teisėkuros priemonių patvirtintų Europos lygmenių, valstybės narėse, ar tarybos lygmenių, ar valstybių lygmenių. Bet tai rodo, kad tai yra tik tai viena vis bendro vaizdo dalis. Rinka visgi dar yra labai dinamiška ir ne tik dėl naujų mm, medžiagų kurios vienais metais atsiranda, kitos išnyksta, noriu pastebėti, kad bendras naujų medžiagų skaičius šiek tiek mažėja, tendencija pastebėjome ir šiemet. Turime ir priešingą tendenciją. Problemiškų medžiagų, defentaninų skaičiaus didėjimo. Lapkričio mėnesį pradėsime šešis rizikos vertinimus dėl medžiagų priklausančių tai šeimai, kad pailustruočiau, kiek svarbios tos medžiagos yra. Tai tai yra viena iš didžiausių um, priežasčių, dėl ko mirštama nuo perdozimo Amerikoje. E, todėl svarbu stebėti ne tik, kas vyksta Europoje, bet ir kitose pasaulio regionuose. Taigi, pristačiau aš jums tam tikrus mūsų darbo ir mūsų paslaugų teikimo rezultatus. Mažiau matoma darbo dalis yra taip pat vertinga tai, kas darome centro viduje. Praėjusiais metais surengėme dešimt tinklo posėdžių. Kiekvienas buvo e, skirtas e, konkrečiai mūsų darbo užduočiai. <clears throat> Taip pat įdėgėme naują tas skaitomybės paketą kartu su Retoks tinklu, kurį patvirtino mūsų valdybos valdyba. Vienas dalykas, kurio dažnai neminime pastaruoju metu, nors daug darbo čia yra įdėta mūsų agentūros ir nacionalinių valstybių narių, tai yra darbas rengiant e, narkotikų tiekimo pa, pa, pa, pasiūlos rodiklius. Kaip pamenate, pastaruoju metu neseniai komisija ir taryba pavedė mus rengti tokius rodiklius ir praėjusiu metu gruodžio mėnesį mes baigėme paskutinį planuoja tų darbų e, etapą. Ir tuo pat metu mes e, gauname, identifikuojame ir analizuojame naujus duomenis, duomenis gaunamus iš naujų duomenų šaltinių, skaitant atvirus duomenis ir didelius duomenų masyvus. Mes pradėjome bandomąjį projektą su bendru mokslinio tyrimų centru komisijoje. Toliau, pabaigai, kokie yra centro darbo rezultatai. Apskritai, turbūt pamenate, kad mūsų darbo programoje kiekviena veikla apibrėžiama pagal jų prioriteto lygmenį. Pirmajam lygmeniui e, agentūra skiria 100 procentų e, savo dėmesio, antro lygmens 80, o trečiajam E, lygmenių bent 50 procentų. Kaip žinote, palyginti su pirmaisiais metais, kai buvo naudojama ši sistema, mes šiek tiek e, mažiau negu 100 procentų skiriame dėmesio pirmam lygmeniui ir šiek tiek daugiau negu 63 lygmeniui. Dabar naujoviškai stebint agentūros darbą visus metus, ne tik viduryje ir pabaigoje, mes turime uh, geresnius rezultatus, tai rodo, kad darbas yra labiau subalansuotas. 97 procentai e, įvykdyta visų pirmo ligmens veiklų. <clears throat> Tie 3 procentai, e, reiš, kurių trūksta, reiškia, kad tam buvo atsilikimo tarpinių momentų, bet e, atsilikimo jokio nebus pabaigoje metų. L2 mes viršėjame 80 procentų, tai yra geriau negu pernai. Ir taip pat mums pavyko perbalansyti e, tai, ne, tai kaip, ne tik kaip mes e, apibrėžiame prioritetus, bet ir kaip e, juos stebime. Na ir trečio lygmens veikloje pasiekėme 60 procentų. Taigi tokia bendra, bendri veiklos rezultatai mūsų būtų. Ir taip pat noriu pasakyti, kad be veiklos programos mes taip pat rengėme praėjusiais metais ilgalaikę strategiją iki 25 metų, kurią turėjau garbės jums pristatyti e, šiemet. Šiek tiek e, keletą žodžių apie biudžetą ir finansus. Čia matote tris skaičius, kurie rodo, kaip mes geriau įgyvendiname biudžetą ir e, agentūros darbo programą. 100 procentų pirmą kartą mūsų istorijoje mums pavyko 100 procentų įgyvendinti įsipareigojimus dėl asignavimų mūsų biudžeto. Tai mūsų agentūros rekordas. Antras skaičius, kurį noriu Jums pateikti, tai yra 94,4 procento. Tai yra perkelimo įgyvendinimas. Žinote, kad yra tam tikra veikla, kuri pradedama metų pradžioje, o baigiama tik tai kitų metų pabaigoje. Tai yra veikla, kuris, kur, kuri kelia iššūkių visoms agentūrams, siekiant užtikrinti, kad veikla, kurie gerai apibriešta biudžete, kad ji būtų tinkamai įvykdyta. Anksčiau būdavo atsilikimų ir reikėdavo pasistengti pasiekti gero rezultato. Manau, kad 94,4 procentai yra mūsų geriausias rezultatas. Kodėl ne 100 procentų? Dėl to, kad, kaip kurios sutartis ar sutartis dėl subsidijų, pavyzdžiui, retoks e, subsidija. Jų atžvilgių metų pabaigoje kai kurios valstybės narės nepateikė visų rezultatų retoks tinklui, todėl tam tikra dalis pinigų grįžta. Ir paskutinis skaičius 16,5 tai yra vidurkis dienų, kuomet agentūra gauna sąskaitą ir per tiek iki to momento, kai sąskaita apmokama. Tai, tai rodo, kad procesai organizacijoje vyksta sklandžiai. Tai ir paskutinis vaizdas, kas, kokie pastarojo meto pokyčiai agentūroje. Pagal mūsų strategiją, kurią pristačiau šiais metais anksčiau, mes laiku Pagal savo planus reorganizavome agentūrą ir įsteigėme naują visuomenės sveikatos skyrių. Po trijų mėnesių pradėsime teikti naują agentūros produktą, tai yra e, reakcija sveikatos e, srityje naujas leidinys. Vakar paskelbėme naują įrankių rinkinį skirtą vertinti nacionalinės ir regioninės sveikatos politikas. Ateityje per ateinančias kelias savaitės e, ir apie tai pristatysiu dar kitą kartą, kai sutiksime su jumis, naujas e, briefingas apie strategiją kaptago, dėl kaptagono. Kaip žinote, pastaruoju metu buvo daug rašyta apie kaptagoną, ar nežinome, ar tai buvo ta medžiaga ar ne. Po kelių savaičių strateginėme briefinge pateiksime daugiau informacijos. Apie Darknetą parengsime taip pat e, e, apžvalgą, detalę analizę. E, tai bus skirta organizuotam nusikalstamumui ir prekybai narkotikais. Mes kartu su vidaus reikalų agentūros e, vadovais ir komisijos Avroplaus e, rengiama konferencija Lisabonoje taip pat ir kartu su Portugalų narkotikų koordinatoriumi rengiama narkomanijos konferencija e, turbūt viršysime visus rekordus, nes dalyvių bus daugiau kaip 1200. Taigi tiek, ponia pirminkė, norėjau pateikti Jums informacijos ir mielai dabar atsakysiu į Jūsų klausimus. Okay, thank you very much. Um, so... Labai ačiū. Balsuosime rytoj dėl e, vieno klausimo susijusio su šios diskusijomis. E, dabar pana Tomas Zdechovski, prašau žodžiu. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pabrėžti, e, kad esu labai dėkingas už suteiktą informaciją. Per pastarosius trejus metus bendrabiavimas su parlamento nariais e, ženkliai pažengė į priekį. Noriu padėkoti direktoriui ir jo darbuotojams už tai. Narkotikų vartojimo klausimas dažnai visuomenėje yra ignoruojamas, tačiau taip neturėtų būti, nes nelankiausi Maroke ir e, kalbėjome apie projektus, e, kuriuose kalba, e, kurie yra įgyvendinami narkotikų vartojimo užkardimo srityse. Dažnai mes ignoruojame šios klausimus ir viską matome tik tai viską vertinama tik tai siaurąją prasme. Kelis klausimus turiu susijusius su šiuo pranešimu. Dažnai mes e, parlamente e, savo vertinimuose remiamės tik tai kiekybiniais rodikliais, e, tai yra narkotikų vartojimo mastais apimtimis. Aš tačiau esu dirbęs tiesiogiai su žmonėmis, gatvėje. Ir man labiausiai rūpi ne bendri narkotikų vartojimo mastai, tačiau, pavyzdžiui, tokie aspektai, e, kurie yra susiję su priklausomybė nuo narkotikų ir priklausomybės e, išsivystymu. Dabar, e, kalbantys su specialistais, susidaro įspūdis, kad atsiranda naujų narkotikų, kurie nuo kurių priklausomybė išsivysto daug greičiau. Noriu e, Jūs paklausti, ar pritarite mano nuomonė e, dėl to, kad reikia labiau susirūpinti naujai atsirandančiais narkotikais ir įsivystančią priklausomybę nuo jų? Ana, ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti taip pat ir už e, jūsų prezentaciją. Pranešimą buvo įdomu jo išklausyti. Diskusijos lišionis ir balsavimas rytoj atkreipia dėmesį į tai, kad rinka atsiranda vis naujų pavojingų narkotinių medžiagų ir gatvėse jos yra pardavinėjamos vis dažniau. Man šis klausimas rūpi jau pakankamai ilgą laiką. Ypač turint omenyje, kad naujieji narkotikai yra pardavinėjami jaunimui ir jų prekybos apimtis vis didėja, pasitaiko nemažai mirčių susijusių su šių narkotikų vartojimu Švedijoje. Džiaugiuosi, kad kalbama apie būtinybę platesnių mastų keistis duomenimis tam, kad užkirstume kelią naujų narkotikų atsiradimui ir padarytume tą greičiau. Šios narkotinės medžiagos patenka ne tuo pačiu metu į visų ES valstybių narių rinkas. Pavyzdžiui, narkotinės medžiagos atsiradusios Ispanijoje, po to patenka į Švedijos rinką, į kitas šalis. Taigi labai svarbu Europoje mums bendradarbiauti. Kovojant su narkotikų plitimu, Todėl būtina skatinti keitimas informaciją tarp policijos struktūrų, socialinių tarnybų, žmonių dirbančių gatvėse. Ta sistema kol kas neveikia taip, kaip turėtų veikti. Mes turėtume dar daugelį sričių imtis aktyvesnių veiksmų. Tikiuosi, mums pavyks tą padaryti. Mūsų laukia labai daug darbo susijusio su keitimusi informacija, e, jos stiprinimu tarp valstybių narių ir tai užtikrinti nėra taip paprasta. Tačiau dar kartą noriu padėkoti už pastangas, tikiuosi, kad ir toliau e, bendradarbiausime šioje srityje ir bendromis pastangomis kovosime. Ana Gomis dabar kalbės. Ačiū, labai malonu Jūs matyti. Šis pranešimas yra labai e, svarbus ir e, jūs kaip agentūros vadovas skiriate šiam klausimui daug dėmesio. Anahet dabar užda klausimą, norėčiau jį pratesti. Prieš dviejus metus šiame komitete, su šio komiteto nariais mes lankėmės Kinijoje. Kinija laikoma viena iš didžiausių psichotropinių medžiagų tiekėjų visame pasaulyje, jomis prekiaujama internetu ir kuomet yra pakeičiama viena nedidelė molekulė šių medžiagų poveikis tampa visiškai kitoks. Sustikome su kolegomis iš Kinijos ir norėjome atkreipti dėmesį į Kinijos vis svarbesnį vaidmenį pasaulyje platinančias narkotinės medžiagas. Ar manote, kad situacija kaip nors nuo to laiko pasikeitė? E, ar tai yra priežastis, kad tam tikrų medžiagų skaičius sumažėjo? Uh, turint omenyje, kad jau 400 jų buvo aptikta Europos Sąjungo. Ar yra naujų tiekėjų pasaulyje? Ar rastos naujos laboratorijos, kurios pakeičia šių medžiagų cheminę sudėtį? Antras klausimas yra susijęs su jūsų ataskaita dėl kaptagono. Specialus komitetas kovai su terorizmu šiandien pradėjo svarstyti šį pranešimą. Tikiuosi, kad jūs sugebėsite rasti laiko dalyvauti atinkamose diskusijose, nes e, ne tik aptagonas, tačiau taip pat ir pogrindinis internetas, platinant narkotikus, yra labai svarbi tema. Vadinamasis darknetas. Kiek pamenu, prieš trejus metus maždaug jūsų agentūra taip pat e, buvo susidomėjusi šio klausimu. Turiu pasakyti, kad policijos struktūros muitinės tarnybos nėra pakankamai pasiruošusios užtikrinti kontrolę oro uostose, aerodromuose, nekalbant jau apie jūrų uostus. Ypač turint omenyje, kad yra naudojamos įvairios šiolakinės priemonės, net ir pamanėjai laivai šioms medžiagoms gabenti. Taigi, ar pagerėjo situacija susijusi ne tik su mūsų samoningumu, tačiau taip pat ir su e, specialiaja įranga, siekiant geriau kontroliuoti narkotikų gabenimo kelius, ypač turintaminė, kad kaptagonas yra naudojamas ypač daieškovotojų. Pabaigai iš dalies supratau, kaip e, naudojami rodikliai yra susijęs su jūsų rezultatais, tačiau, kaip suprantu, jūs tik tai 60 procentų užsibrieštų tikslų pasiekėte. Tai galbūt galėtumėte išversti į šiek tiek suprantamesnę kalbą mums, ką tai reiškia, vertinant žmogiškųjų išteklių kontekste. Jums savai suprantama, reikia labai kvalifikuotų specialistų, kurie būtų pasirengę turėtų cheminį išsilavinimą, mokėtų dirbti su cheminėmis medžiagomis, ar turite pakankamai žmogiškųjų išteklių ir pakankamai finansinių išteklių, kad patenkintume savo poreikius. Ačiū. Ačiū, Ana. Ar yra kitų kolegų norinčių kalbėti? Taigi, ponas Gotsil ir ponas uh, e, Gats galbūt galėtų atsakyti už tos klausimus. Pane Gotsil, prašau. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už užduotus klausimus. Norėčiau iš pradžių trumpai pakomentuoti pons Dėchovskio komentarą ir klausimą, bei į atsakyti manau, kad e, narkotikų rinkos situacija keičiasi, dabar yra naudojamos įvairios medžiagos. Noriu pabrėžti, kad naujos psichoktyvės psichotropinės medžiagos patiekiamas rinko tai, tačiau nereiškia, kad senos tradicinės narkotikos medžiagos kaip heroinas jau dingo iš rinkos, heroinų ir toliau aktyviai prekiaujame. Noriu tik tai priminti, kad šiuo metu birželio mėnesį pristatėme atitinkamą ataskaitą ir noriu priminti, kad e, bendras kokaino kiekis e, Europoje suvartojimo padidėjo, taigi mes neturėtume manyti, kad e, tradicinės narkotinės medžiagos ir jų vartojimo apimtis sumažėjo. Tačiau kol kas e, šiuo metu galiu pasakyti, kad kokaino vartojimo apimtis bent jau remintis mūsų duomenimis nedidėja. Mes kartu su Europolu ir kitomis agentūromis uh, remdamos kitą narkotikų rinkos ataskaitą atkreipsime dėmesį į šį aspektą, norėdami sužinoti, kur tas kokainas dinksta, ar jisai lieka Europoje, ar Europa tampa tranzito regionų ir per Europą tas kokainas patenka į kitas šalis. Kitas aspektas susijęs su naujomis psichotropinėmis medžiagomis ir čia narkotikų rinka yra labai skirtinga, galime pastebėti, kad ją pateikiama e, šiek tiek ir naujų medžiagų, tačiau daugiausiai problemų kelia e, fentanilas, pavyzdžiui. Ir tam tikri e, fentanilai yra 400 kartų stipresni už morfiną. Tai reiškia, kad kyla vis didesnė perdozavimo grėsmė. Pastebime tokius reiškinius taip pat ir jungtinėse valstijose. Šiuo metu uh, uh, jungtinėse valstijose per dieną uh, nuo perdozavimo mirštančių asmenų skaičius padidėjo 182 procentais ir 60 procentų nuo tų mirčių sudaro fentanilą. Taigi galima kalbėti apie tam tikrą e, žaliavų rinką susijusią su naujomis narkotinėmis medžiagomis ir tos žaliavos yra e, naudojamos skirtingos ir dėl tos priežasties grėsmė tik padidėja. Taigi galiu pasakyti, kad šiuo metu neturime jokių įrodymų galėdami teikti, kad naujas narkotinės medžiagos sukelia didesnę priklausomybę nei senasis, aš tik tai manau, kad paprasčiausiais narkotikų vartojimu susiję įpročiai pasikeitė per pastarosius 20 metų, atsirado tokia vartotojų kategorija, kuri e, skirtingai nei anksčiau vartoja narkotinės medžiagas ir reikia šios procesus stebėti. Nu, noriu padėkoti poniai Heit už užduotą klausimą ir už komentarą jos e, sus, susijusi taip pat ir su e, fentanilu. Kaip minėjau anksčiau, ši medžiaga kelia mums rimtų problemom, bendradarbiaujame su Švedijos kompetitingomis tarnybomis, kad galėtume tinkamai vertinti duomenis ir pokyčius susijusius su e, padidėjusių mirčių skaičiumi nuo e, narkotikų perdozavimo Švedijoje. Galbūt viena iš priežasčių, e, kurią būtų galima paaiškinti, tokį mirčių padidėjimą yra ir. ir geresnė stebėsina situacija. Žinoma, fentanilui čia tenka pakankamai svarbus vaidmuo, tačiau tai ne vienintelė medžiaga, kurią sumaišius su heroinu galima tikėtis perdozavimo. Dar yra benzodiazepinai, kurie taip pat yra maišomi su e, heroinu ir jų toksiškumas yra ypatingai didelis, nes e, ši medžiaga naudojama uh, E, ypač asmenų, kurie nori nusižudyti, <clears throat> tačiau e, dažnai e, benz, benzodiazepina naudojant tikimybės nusižudyti, tikimybė nusižudyti šiek tiek sumažėja nei kitas medžiagas. Tačiau vis tik noriu pasakyti, kad E, keitimasis informacija vyksta pakankamai gerai, veiksmai yra vis geriau koordinuojami Europoje. Europa yra vienintelis pasaulio regionas, kuriame veikia tokia stebėsenos sistema ir ta sistema veikia 7 dienas per savaitę, 24 valandas per dieną. Pone Het minėjo, yra iš tiesų labai svarbu, kad atitinkama informacija būtų nedelsiant pasidalinama su visomis valstybėmis narėmis ir taip ir vyksta ir ta sistema yra unikali tuo, kad e, agentūra e, Retox e, tinkle ją ja, koordinuoja, tačiau taip pat į šį procesą yra įtraukiamas ir Europolas ir tai yra iš tiesų unikalus pavyzdys, kaip e, teisės saugos institucijos bendradarbiauja su sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų sektoriumi. Būtent dėl to ši sistema yra tokia sėkminga ir būtent todėl lakvačio mėnesį Lisabonoje vyks susitikimas su mokslinio komitetu ir mes Jo metu įvertinsime šešis rizikos faktorius tuo pačiu metu ir paskelbsime atitinkamą informaciją iš karto po šio posėdžio ir vertinant priimtus sprendimus, kuriuos mes jums pristatėme šiais metais arba praėjusiais metais, tai šie sprendimai buvo priimti atsižvelgiant į tarybos ir komisijos sprendimus įtraukti atitinkamas medžiagas į stebimų medžiagų sąrašą. Nu, taryba e, dar tą sąrašą peržiūrės iki šių metų pabaigos. Atsakant į ponios Gomės klausimą, noriu padėkoti Jums už nuolatinę paramą ir už Jūsų apsilankymą mūsų agentūroje. Pirmiausia, Jūs iškėjote Kinijos klausimą. Šiek tiek e, būtų galima palyginti tą situaciją su lašu jūroje, tačiau vis tik tai reikia paminėti, kad praėjusiais metais 20 medžiagų narkotinių buvo uždrausta Kinijoje, aišku, palyginti su tūkstančių šimtų ar dešimt tūkstančių, dešimčia tūkstančių medžiagų, tai iš tiesų yra lašas jūroje. Tačiau nemanau, kad nepaisant primtų sprendimų bendrai galėtume vertinti, teigiamai pasikeitusią padėtį. Kitas jūsų klausimas buvo, ar atsirado naujų pagrindinių tiekėjų. Manau, kad Indija tapo taip pat svarbių tiekėjų, tačiau Kinija iš tiesų čia yra pirmoje šio sąrašo vietoje ir kalbant apie primenant Europos narkotikų rinkos ataskaitą, noriu tik tai paminėti, kad praėjusiais metais vien Rotterdamo uoste per dieną yra e, perkraunama 30 tūkstančių konteinerių. Taigi kartu su Europolu mes atkreipime dėmesį į būtinybę keisti slaptųjų tarnybų, žvalgybos tarnybų duomenimis. Tam reikalingas tarpusavio pasitikėjimas tarp atskirų tarnybų, siekiant užtikrinti, kad atitinkama informacija nebūtų paviešinta. Kitas aspektas siekiant geriau e, aptikti policijos struktūroms ir muitinės tarnyboms e, šias medžiagas, būtina stiprinti jų bendradarbiavimą. Šioje srityje daug procesų vyksta, taip pat ir e, tęsiami Maroke pradėti darbai. Europolas praėjusią savaitę nusprendė surinkti specialų susitikimą, kuris būtų skirtas e, mūsų e, veiksmams reaguojant į narkotinių medžiagų prekybą Europoje. Svarbu paminėti kad narkotikai yra labai svarbi sudėdamoji dalis e, kalbant apie rimtus ir organizuotus nusikaltimus ir mes tikrai negalime sutelkti viso savo dėmesio šiuo metu vien tik į kovą su terorizmu, negalime e, pamesti iš akių, paleisti iš akių taip pat ir kovos su narkotikais. Dėkoju už klausimą susijusiu su mūsų ištekliais, atsakysiu dviejopai. Viena vertus, kuomet e, valdyba e, patvirtino mūsų agentūros sistemą ir struktūrą. Komisija ir parlamentas pateikė prašymus susijusius su mūsų veiklos prioritetų geresnių identifikavimu. Tai reiškia, kad mes turime pasirinkti tinkamus prioritetus, tačiau um, primdami sprendimus turime kažko remtis. Taigi sistemą mes pradėjome gyvendyti, tačiau taip pat uh, mokėmės proceso metu ir supratome, kad kartais įgyvendinant tam tikras programas mes neskiriame pakankamai išteklių arba e, neteikime pirmenybės svarbiausiams aspektams, turėdami tam tikrus e, ribotus išteklius. Tačiau pradėję programų gyvenimą mes negalime jų nutraukti, nes kitaip mūsų agentūros veikla prarastų prasme. Taigi mums. E, Reikalinga taip pat ir e, mokslininkų parama, atitinkamas pagrindas, negalime vien tik tai kažkokių pageidavimų sąrašų sudarinėti arba kalėdinių dovanų. Todėl man Perėjimas nuo L3 80 procentų prie 60 yra geras dalykas, nes tokiu būdu mes geriau galime įgyventi savo prioritetinius tikslus. Dėl finansinių išteklių jau ankstesnėme sustikime minėjau, kad noriu padėkoti parlamentui už parmą išreikštą mūsų biudžetui, nes visi yra susirūpinę tuo, e, kas įvyks 2020-aisiais po breksito, tačiau <clears throat> Jeigu mes ir toliau norime užtikrinti savo paslaugų e, tiekimo kokybę ir apimtis, tai būtina atitinkamas pasiūlymus dėl finansavimo įtraukti į būsimą daugiametę finansinę programą. Ponas Giots, ačiū pirmininkė, germilybė komiteto nariai. E, kalbant apie mūsų agentūros e, vykdomąją administracinę valdybą, galiu pasakyti, kad e, agentūra iš tiesų atlieka puikų darbą. Po to kai administracijai pradėjo vadovauti naujas kolega. Ir darbai sukasi tikrai pakankamai greitai. Vienintelė grėsmė yra susijusi su ištekliais, kurią aš išvelgiu. Anksčiau Libė komitetas rėmė mūsų agentūrą, nebejoju, kad ir toliau mus remsite Tačiau puikiai žinote, kaip dažniausiai šie procesai baigėsi. Jūsų parama e, dažniausiai e, didesnių apčiopiamų rezultatų neatneša, nes biudžeto komiteto nariai parlamente yra įtakingesni. Galiu jūsų tik paprašyti ir toliau remti mūsų agentūros pagėdavimus dėl biudžeto. Ir, e, Iš tiesų mes e, dedame visas pastangas, kad kuo geriau atliktume savo funkcijas ir manau svarbiausias dalykas, kaip galėtume geriau tą padaryti, tai yra teikti informaciją ir ataskaitas apie mūsų darbo rezultatus. Pirmininkas, ačiū už Jūsų atliekamą darbą, už agentūros darbuotojų pastangas, ačiū kolegoms už dalyvavimą diskusijoje. Ir kalbėjusiems komiteto nariams. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra pasiūlymas dėl reglamento, dėl abipusio pripažinimo nutarimų dėl turto ir uh, finansinių išteklių konfiskavimo, išaldimo, dėl turto konfiskavimo ir išaldimo. Buvo patvirtintas pagrindų nutarimas taryboje dėl abipusio pripažinimo e, turto e, konfiskavimo ir išaldimo nutarimų. Balandžio 4 dieną buvo patvirtinta direktyva dėl turto išaldimo ir konfiskavimo direktyvoje nusprend, e, siūloma e, išplėsti aprepti abipusių pripažinimų šio nutarimo ir nustatyti labai griežti terminai, per kurios turi būti šie pripažinimai atliekami. Noriu priminti, kad 14 metais parlamentas patvirtino e, atitinkamą sprendimą dėl Europos tyrimo orderio kuomet tam tikros priemonės e, būtų vienu metu horizontaliai taikomos ir būtų užtikrinamos horizontalios teisės, jeigu e, tie nutarimai nebūtų pripažįstami dvi šalis pagrindais. Natalija Gryspek yra mūsų pranešėjo šio klausimu, jai suteikiu žodį. Ačiū. Mielas Klodai, kolegos, Na, pagaliau galiu pristatyti Jums pranešimo projektą dėl reglamento, e, dėl e, finansinių priemonių konfiskavimo. Ir prieš pradėdama šio pranešimo pristatymą norėčiau pasakyti porą dalykų. Visų pirma, pabrėžti, koks svarbus šis uh, Europos masto instrumentas, jis leis mums kovoti su e, terorizmo finansavimu bei organizuotų nusikalstamumu, nes finansai nusikalstamam pasauliu yra būtina priemonė. Ir tas pas pasakyti nėra apie terorizmą. Taigi kalbame apie mm, siūlymą, kuris numatys aukų. Uh, kompensavimo galimybės, taip pat kovos su organizuotu nusikalstamumu kelius, kai, nes čia kalba einama apie didelės sumas, turėsime galimybę e, išaldyti nusikal, nusikaltelių finansus. E, virš 80 procentų nusikalstamų būdų įgyjamų pajamų nėra e, konfiskuojamos, atgaunamos. Taigi šis siūlymas yra tikrai labai svarbius įrankis europiečiams. Ir kaip visada šioje srityje Europos Sąjungoje iškyla e, valstybių bendradarbiavimo problema, kai kalba eina apie e, valstybių ribas peržengiančius nusikaltimus. E, čia yra tikrai daug spragų, kalbu apie tokių, e, pa, tokių lėšų išieškojimą ir atgavimą. Ir dar vienas dalykas, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, E, į, į, į, tai, į tą svarbą, kokį priemonę pasirinko komisija - reglamentą, o ne direktyvą. Todėl prisijungiu prie daugelio besidžiaugiančių kolegų, nes tai tikrai labai svarbus aspektas vertinant komisijos pasiūlymą. Tai užtikrins aiškumą, teisinį saugumą bei iš anksto pašalins sunkumus susijusius su per, teisės akto perkelimu į valstybių narių teisės sistemas ir tikiuosi, kad šis sprendimas dėl lėšų išaldimo ir konfiskavimo bus įgyvendintas sparčiau ir našiau. Dabar perinu prie projekto turinio e, ir noriu pasidalinti keliais pastebėjimais. Visų pirma, siūlau pakeisti komisijos tekstą, kad užtikrintume geresnę pagrindinių teisų apsaugą. E, konfiskavimo srityje siūlau traukti nuostatą dėl sprendimų išaldyti ir konfiskuoti lėšas neįgyvendinimo ir nepripažinimo e, tuo atveju, jei nesilaikoma pagrindinių teisių. Kaip žinote, parlamentas visada to tai reikalauja, mes palikome ši, šią nuostatą e, ir tai savaime suprantama, bet manau, kad tikrai būtų naudinga apie tai dar kartą priminti. Tai yra struktūrinis svarbus e, mūsų dokumento elementas. Taip pat siūlau sustiprinti e, nuostatas dėl procesinių garantijų, galimybės e, teisinio gynimo, galimybės visiems, taip pat teisės informacija bei tų, tų asmenų teisų, kur, kur, kurių atžvilgių, kur, kur, kuriuos palies sprendimas išaldyti ir konfiskuoti finansus. Kitas, kita klausimų sritis ir komentarų sritis, e, kur, kur, kurias, kurioje dirbau, tai tikslas supaprastinti su, su ir uh, E, patikslinti tekstą. Manau, kad reikia patikslinti pasiūlymo nuostatas, ypač dėl procedūrinių dalykų, abipusio pripažinimo. Ir taip pat suderinti šią naują priemonę su jau galiojančiamis teisinėmis Europos priemonėmis šioje srityje. Trečias tikslas. Dar vienas labai svarbus dalykas - patobulinti E, sprendimų dėl turto konfiskavimo ir išaldimo pripažinimą, supaprastinti ir patikslinti šias nuostatas. Taip pat e, sprendimo, teismo sprendimų perdavimo procedūrą e, valstybių institucijoms, nes tai jos svarbiausios yra. E, svarbu, kad institucijos bendrautų tarpusavyje našiai, sparčiai ir kiek įmanoma greičiau galėtų įgyvendinti sprendimus, kaip, jeigu tik tai leidžia teisinė e, situacija. Ir dar vienas svarbus dalykas, kurį noriu pabrėžti. Turime daryti viską, kad Europos mastu ir valstybėse narėse užtikrintame optimalų išaldyto ar konfiskuoto turto valdymą. Tai yra, tas turtas turėtų būti reutilizuojamas visuomenės interesų labui, ypač e, užtikrinant kompensaciją nusikalstamų E, organizuoto nusikalstamumo aukoms, aukų šeimos nariams. Ir aš savo pranešimo projekte išdėsčiau šiuos pagrindinius keturis pasiūlymus ir tikiuosi, kad draugės su kolegomis mes e, patobulinsime šį pranešimo projektą dar labiau. Pirmininkas, ačiū Natalį ir dabar iš karto žodis šešėliniams pranešėjams, ponė Metsola, kuri kalbės pono Polijais vardu. Ačiū, Klodai. Aš pakeičiu e, e, pona Poliezė, mūsų šešėlinį pranešėją, kuris negalėjo atvykti į posėdį šiandien. Jis mano, kad pranešėjo siūlymai atitinka PP frakcijos prioritetus e, kovos su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu srityje. Mūsų šešėlinis pranešėjas ypač pritarė pranešėjai dėl to, kad komisija teisingai pasielgė pasirengdama reglamentą, o ne direktyvą. Ši teisėkuros priemonė yra geriausias būdas e, perkelti šias nuostatas į valstybių narių teisės sistemas ir užtikrinti veiksmingesnės e, kovos su nusikalstamumu priemonės. Antra, ponas Poliezė pateikė visą eilę pakeitimų dėl e, konfiskuoto turto panaudojimo mm, visuomenės labui. Jis visiškai palaiko pasiūlytą požiūrį, tai atitinka Italijos e, teisinės sistemos požiūrį, nes Italijoje turtas konfiskuojamas ne tik siekiant susilpninti e, nusikaltelius, bet ir e, tam, kad galima būtų padėti aukoms, bendruomenėms, kurios nukentėjo nuo nusikaltelių. Trečia, mūsų pranešėjas visiškai prinešė pranešėjos siūlymui teikiant pakeitimus, kurių tikslas užtikrinti teisėsaugos institucijų valstybėse narėse geresnį bendradarbiavimą. Jis mano, kad yra kitų šio e, pranešimo projektų aspektų, kuriuos reiktų toliau apsvarsyti šešėlinių pranešėjų susitikimuose ir jis e, savo pasiūlymus artimiausioje ateityje perdos poniai Grisbek ir sieks toliau dobulinti tekstą. Ačiū, Roberta. O socdemų šešėlinio pranešėjo Miljan vardu pasisakys ponas Pavel. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti už pranešimo projektą. Įvyko e, keletas sus, šešėlinių pranešėjų susitikimų. Tai tikrai geras dokumentas. Sveikiname komisijos pasiūlymą dėl abipusio. E, nutarimų išaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo. Tai e, svarbus įrankis kovojant su terorizmo finansavimu. Taip pat nusikalstamos veiklos, e, konfiskuojant nusikalstamų būdų įgytas pajamas. E, Kaip, kaip jau minėta, e, numatoma konfiskuotas lėšas panaudoti kompensuojant aukoms, taip pat investuojant į teisėsaugos institucijų veiklą, užkardant kitokią nusikalstamą veiklą. Palaikau komisijos sprendimą pasirinkti reglamento, o ne direktyvą, nes tai padės užtikrinti suderintą teisės sistemą Europos mastu šioje srityje. E, buvo susitikimai su Europos komisijos ekspertais, ryčių ekspertais ir aš norėčiau mm, akcentuoti keletą svarbiausių elementų. Visų pirma, pagrindas nepripažinti e, tokių nutarimų ir jų neįgyventinti. Turime pasirūpinti, kad tie teisiniai pagrindai būtų gerai suprasti ir tinkamai taikomi ir kad būtų aiškiai, aiškiai atskirtis tarp teisinio pagrindo ir privalomo uh, pagrindo, pažiūrėjau, Europos arešto orderio. Svarbu, kad galėtų suderinti teisės aktai dėl tarpusavio pripažinimo Europos mastu. Mūsų frakcijos prioritetas užtikrinti, kad pagrindinės teisės, ir čia noriu pasidžiaugti pranešėjos, pastabomis šiuo klausimu būtų užtikrintos ir pai, kad jų būtų paisoma. Ir šiuo klausimu sieksime tobulinti e, susijusius e, garantus. Dar vienas dalykas kas nepaminėta, apie ką aš kalbu savo pakeitimuose. E, dėl e, sumų konfiskuojamų. Man atrodo, kad komisijos pasiūlymas nėra visiškai subalansuotas ir manau, kad reikia toliau diskusijų dėl e, to pasidalimo, kokius santykių sumos bus padalyjamos dėl to 50-50 procentų, ypač nuo 10 tūkstančių eurų. Ačiū už jūsų darbą ir mm, tikimės ateityje turėti galimybę aptarti visus šiuos klausimus dar kartą. E FDD šešėlis panašės ponas Korao, prašau. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti pranešėjai už puikų atliktą darbą rengiant pranešimo projektą. Ji įsiklausė į šešėlinių pranešėjų pasiūlymus. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad pritariu pranešėjai e, dėl to, kad e, komisija gerai pasirinko teisinę priemonę. Manau, kad tai užtikrins teisinį aiškumą ir tikrumą, nes šis pasiūlymas e, turės būti tiesiogiai taikomas valstybėse narėse. Taip išvengsime prastų e, direktyvos perkelimo variantų tai pasiūlys e, greitą atsaką e, nutarimų dėl turto konfiskavimo ir e, išaldimo įgyvendinime. Tačiau turime tai susijęti su kova su pinigų plovimu. Rengiu pranešimą dėl direktyvos, dėl uh, ko, pinigų plovimo ir susijusių priemonių. Turim, kalbame apie nusikalstamų būdų įgytų finansų konfiskavimą, išaldymą ir konfiskavimą, net kai e, nuosprendis nėra galutinis. Abipusis e, e, teis, teismo sprendimų pripažinimas bus taikomas visais e, nu, nutarimų dėl turto arešto ir konfiskavimo atvejais, kai kalba eina apie baudžiamąjį nuosprendį. Žinoma, bus privalu uh, užtikrinti kaltinamojo pagrindinės teisės. Organizuoto nusikalstamumo grupės pastaruoju metu ypač aktyvios, o Italijos uh, įdėktos priemonės uh, kovojant šią problemą buvo ypač veiksmingos ir tuo pat metu nebuvo pažeistos kaltinamųjų teisės. Manau, kad Italijoje tikrai užtikrinamas teismų e, valdžios vaidmuo. E, toliau, kon, kas to konfiskuoto turto valdymas, jis turi būti panaudotas socialinėms reikmėms, kad e, pinigus tokiu būdu būtų galima atgauti. Ypač svarbu, kad valstybės, visos valstybės narės leistų, tokių, leistų to, to, to, tokį konfiskuotą turtą reutilizuoti socialinės reikmėms. Man, reikmėms. Man taip pat reiktų paspartinti procedūras ir pasirūpinti, kad e, egzistuotų spartus ir našus nacionalinių institucijų bendradarbiavimas. Taip pat jos turi visapusiškai keistis visą informaciją, y, ypač kai procese dalyvauja keletas valstybių narų. E, Ačiū, ponė Korau. Pone Spinėlė, guoja e frakcijos vardu toliau. <clears throat> Ačiū, noriu visų pirma padėkoti Natalį už puikų atliktą darbą. Ypač noriu jai padėkoti už pakeitimus dėl e, pagrindinių teisių užtikrinimo bei procesinių garantijų e, konfiskuoto turto reutilizavimo socialinėms reikmėms. Visa tai atitinka sieki kompensuoti, e, pasiūlyti kompensaciją aukoms nukentėjusiams nuo nusikalstamų grupuočių. Pritariu metodui, spartai ir našumui e, pranešėjos darbo. Ir e, labai kropščiam požiūriai, <clears throat> dėmesiui procesiniams teisėms gali iškilti kai kurių problemų uh, pritarent reglamento pasiūlymui, o ne direktyvai. Bet svarbiausias dalykas, Nataly, patiktas 30, 41 pakeitimas kur kalbama apie tai, kas nutinka, kai nepripažįstamas nutarimas dėl e, turto išaldimo ir konfiskavimo. E, e, minim, minimi atvejai, kai yra rimto pagrindo įtarti, kad e, konfiskavimo, nutarimas dėl konfiskavimo netitiks e, įgaliotos institucijos e, veiksmų pagal, e, straip, pagal su Hartio šeštai straipsnį. Aš sutinku, kad reikia maksimaliai siekti užtikrinti pagrindinės teisės ir, pro, ir ir, ir, ir visų procedūrų vykdymą. Gali būti opių atvejų, ypač dėl abipusio e, pripažinimo nutarimų, dėl turto konfiskavimo, ypač jei tie nutarimai nėra paremti apkalt, e, kokiu, teismo nuosprendžiu. Italijoje e, tai aktualu, tuos abu atvejus paminėjo ponas Korao savo pasisakymę tai savaime suprantamas dalykas Italijoje, tačiau situacija net, net tokia pati kitu, kitose šalise. Jei konfiskavimas vyksta ne pagal teismo nutarimą, viskas yra kitaip Italijoje, Italijos kaimuose, miesteliuose yra daugybė mafijos bosų, kurie dar, e, kurių teismas dar nepasiekė. Ir Kiek žinau, yra šalių, kurios ne, kuriuose nėra taip įprasta taikyti tokius e, sprendimus. Prieš išklausant primkančios šalies ar komisijos, ar nu, apiklausti, ar dar norinčių kalbėti narių bus. Tuomet trumpai primkant valstybę, pato komisiją. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Grisbek už puikų darbą. Taip pat šešėliams pranešėjams noriu padėkoti už naudingus komentarus. Labai trumpai. Pradėjome dirbti su šiuo dokumentu sausio pradžioje. Šiuo metu sausio pradžioje esu. Galiu pasakyti, kad pasiekėme visai neblogą pažangą. Daug dirbome patikslindami ir tekstą darydami jį aiškesniu. E, ir aišku, yra dar problemų, kurias reikia išspręsti, pavyzdžiui, priemonės taikymos ryties klausimą, ar įtraukti tas prevencinės klasifikavimo sistemas tokios, kaip naudojamos Italijoje. Šis klausimas beje rytoj bus aptartas ministrų per tarybos posėdį. Rytoj. Dar kitas klausimas yra priemonės teisinės formos, ar tai turėtų būti direktyva, ar e, likti e, reglamentu. E, apie tai diskusijos dar tęsiasi nuo pat pradžių. Ir tinkamų lygmenių šis klausimas bus aptariamas netrukus ir greitai tikimės bus priimtas sprendimas. Estija pirmininkavimo metu siekia, ketina suformuoti bendrą požiūrį iki metų pabaigos ir aš tikiuosi, kad vėliau pirmininkausianti Bulgarija toliau sėkmingai ir vaisingai bendradarbiaus su Europos parlamentu. Labai ačiū. Dėkoju ir trumpai komisiją, prašom. Ačiū. Komisija norėtų padėkoti ir pasveikinti ponę Grisbek dėl parengus šį projektą šios svarbių klausimų. Šis projektas atitinka mūsų pasiūlymo tikslus, tai yra veiksmingiau kovoti su nusikalstamumo finansavimu. Tai reiškia, kad šios priemonės dėka, tarpusavio pripažinimo dėka bus galima visoje ES konfiskuoti turtą, kuris generuojamas baudžiama veikla. Komisija džiaugiasi pranešėjos parama reglamentų variantui, nes jis labiau tinka šių tikslų pasiekimų ir mes taip pat pritarėme pakeitimams, kuriuos pateikė kiti šešėliniai pranešėjai. Iš esmės, reglamentas būtų tiesiogiai taikomas teisės aktas valstybės narėse, nereikės jo perkelti į nacionalinę teisę, teisę ir procedūros bus visos vienodos valstybės narėse. Dėl arešto ir konfiskavimo e, procedūros būtų vykdomos vienodai. Mes labai teigiamai žiūrime jūsų pasiūlymus dėl teksto tikslinimo ir veiksmingumo gerinimo, dėl pagrindinių teisų klausimo. Komisija mano, kad čia yra pusiausvėra pasiekta dėl e, procedūrų e, veiksmingumo ir teisų apsaugos. Tačiau manome, kad nepripažinimo platesnio įtraukimas gali trukdyti šio teksto veiksmingumui ir mes esame apie tai pasisakę. Komisija pabrėžė savo norą toliau bendradarbiauti su ponia Grisbek ir su visų lybė komitetu, kad būtų parengtas tekstas, kuris būtų tikrai vertingesnis negu dabartinės mm, teisės aktas. Labai ačiū. Dabar Natalį žodis paskutiniam žodžiui. Ačiū pirmininkė, ačiū Klodai. Aš susidomėjimu klausiausi ir su malonu klausiausi kolegų pasisakymų, šešėlinių pranešėjų pasisakymų. Aš ketinu ir toliau dirbti tokia kryptimi, kuriai pritartų e, kiti. Taip pat e, džiaugiuosi tuo konsensusu, kuris atrodo atsiranda dėl formos direktyvos ar reglamento. Aš e, išklausiau visų pastebėjimų dirbsime kartu su pakeitimais dėl tų specifinių detalių Italijoje, dėl areštų sistemos, kas e, atrodo kelia e, problemą. Taip pat suprantu ir e, išklausiau susidomėjimų ir pirmkančios šalies pozicijos. Aš esu įstikinusi ir esu optimistė, manau, kad pasieksime gero rezultato tam, kad turėtume veiksmingą priemonę, kuri būtų aiškiai, leistų greitai, veiksmingai kovoti su nusikalstamumu Europoje. Taigi dėkoju visiems dirbantiems su šio klausimu. Ačiū Natalijai, labai konstruktyvinė diskusija. Terminas pakeitimų teikimui yra spalio 26 diena. Ar čia tik man taip atrodo, ar daug tie, iš tikrųjų terminų yra, kurie sueina spalio mėnesį. Taigi, ne, taip jau daug darbo turime spalio mėnesį. Aštuntas klausimas, ar esame pasirengę? Ne. Frontex direktoriaus dar nėra. Penkios minutės. Kolegos, Frablis ir Ledžeri atvyks po penkių minučių. Dabar darome penkių minučių pertrauką <clears throat> būtent penkių minučių. Turėtume pratesti posėdį 11.25 ir iki tol pertrauka. Aš čia kalbu tiksliai, trumpai, drūtai, griežtai. Pertrauka iki 11.25.

Colleagues, thank you for your patience. Uh, Mr. Legere obviously is here now. Kolegos, uh... Please take your seats and we can begin again. Thank you. Ponas uh, Legere atvyko, taigi galime tęsti posėdį. Noriu pasisveikinti su Frontex vykdomojo direktoriumi. Ir aš uh, paaiškinsiu šio posėdžio susitikimo prasme. Jis nuolat atvyksta, panas Ležerį, į mūsų posėdžius informuoti apie Frontexo veiklą. Liepos 12 dieną e, vyko gelbėjimo operacija Viduržėme jūros. E, Viduržėme jūroje ir taip pat bendro pobūdžio Frontexo veiklą, jis pristato mūsų komitete ir manau, kad šiandien atsakysiu daugelį mūsų klausimų, tačiau Frontex e, reguliariai siunčia mums pasiūlymus, kuriuos jūs šiandien taip pat pristatysite ir jūsų ataskaitoms mes e, skiriame labai didelį dėmesį ir mums ypatingai svarbu keistis nuomonėmis ir pozicijomis. Europos e, pasienio e, apsaugos ir jūrų sienos apsaugos reglamente, į tai taip pat atkreipimas dėmesys. Noriu priminti, kad e, pagal 64 e, straipsnį sienų apsaugos reglamento yra numatyta reguliariai keistis informacijų Šiuo pagrindu dabar suteiksiu žodį ponui Ležeriui ir po to kitiems kolegoms, kurie norės kalbėtis, kalbėti. Be to, atsižvelgiant į e, dvi minėtas ataskaitas ir padėdį viduržėme jūroje, galėsime aptarti ir kitus susijusius klausimus. Man ležerį, manau, kad jūs laukia labai daug klausimų, taigi prašau e, kalbėti dabar. Sveiki atvykę dar kartą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, gerbiamas parlamento nariams. Dėkoju už suteiktą galimybę Jums e, pristatyti naujausius e, mūsų agentūros e, veiklos aspektus. Pinkas minėjo kelias ataskaitas ir dabar norėčiau įžangoje svarbiausius aspektus pristatyti. 2016 metinėje ataskaitoje mes e, pristatėme naujausius agentūros veiklos pokyčius ir ataskaitoje pabrėžėme, kad daugiausiai dėmesio skiriame operatyviniams veiksmams uh, Viduržėmė jūros centrinėje rytinėje dalyje, taip pat e, kalbant apie politinį veiklos sritį, agentūra įsipareigojo remti Europos migracijos darbo tvarkės įgyvendinimą. Taip pat e, rėmėme savo ekspertiniais gebėjimais komisijos veiksmus susijusius su Šengeno pasienio kodekso e, peržiūrai gyvendinimu, taip pat atvykimo išvykimo sistema ir taip toliau. Taip pat prisidėjome prie saugumo sąjungos e, plėtros komisija mus pakvietė dalyvauti aukšto lygio ekspertų darbo grupėje dėl e, saveikumo ir informacijos sistemų. 2016 įsigaliojo spalio 6 dieną naujieji įgaliojimai. Artimiausių metų jums bus e, išdalinta parengta mūsų informacija, nedidelės apimties leidinys apie mūsų veiklą per pastarosius 12 metus susijusios su būtent e, šio įvykiu 2016 iki e, spalio mėnesio dirbome pagal senosius įgaliojimus, o nuo spalio mėnesio pradėjo galioti naujieji Dalyvavome bendrose operacijose ir bandomosiuose projektuose ir daugiausiai dėmesio čia skiriame jūrų sienų apsaugai, bendradarbiavome tokias operacijose kaip Poseidonas Italijoje ir Ispanijoje taip pat Lominero operacija vyko bei Graikijoje 2016 pradžioje Poseidono greito reagavimo operacijoje sudalyvavome. Kalbant apie sausumos sienos priežiūrą, dalyvavome taip pat įvairiose e, aktyviuose veiksmuose susijusiuose su e, sienio užkardų veikla oro uostuose, taip pat e, gražinant asmenis suorganizavome Tai yra 234 skrydžiai buvo suorganizuoti mūsų agentūros gražinamų asmenų, tai yra 250 procentų daugiau palyginti su situacija praėjusiais metais. Ir keli tūkstančiai neregalių migrantų arba migrantų neturėjusių teisę pasilikti ES teritorijoje. Frontex agentūros padedami buvo gražinti į savo kilmės šalis. Taip pat mes sukūrėme naujus profilius e, pakrančių apsaugos tarnybos ir e, pagal naujosius įgaliojimus įsteigėme greito reagavimo paėgas. Dabar turime 1500 ekspertų, kurie e, greito reagavimo struktūroje e, dirba. 2016 metais daugiausiai dėmesio skiriame asmens duomenų rinkimui ir apdorojimui. Šių veiksmų tikslas yra e, nusikalstamumo tyrimai ir e, dalymas iš šiais duomenimis su Europolu ir su valstybėmis narėmis. 2016 pabaigoje pradėjome ruoštis e, tarptaut, bendram saveikumo įvertinimui. 2016 metais gavome 19 prašymų iš valstybių narius. Mm stebėti tam e, tikras e, pasienio sritis pasitelkus e, palidovinės stebėjimo sistemas ir siekiant identifikuoti tam tikrus transporto priemonės 2016 Balkanų regione taip pat pradėjome įgyvendinti kartu su Turkija atitinkamą projektą, o kalbant apie strateginius veiksmus pagrindinių teisų apsaugos srityje pradėjome gyvendinti e, atitinkamą mechanizmą e, po naujų įgaliojimų įsigaliojimo spalio mėnesį. Noriu pasakyti, kad mūsų veiksmų Mm, apimtis padidėjo 290 procentų, taip pat sausumos sienose e, padidėjo ir Oro uostose mūsų veiklos apimtis padėjo 10 procentų, kalbant apie 2018 metų mūsų veiklos programos projektą iki 2020 norėčiau šiame kontekste paminėti, kad šis dokumento projektas jau buvo apsvarstytas su agentūros administracinės valdybos nariais ir komisijos nuomonė mm, artimiausiu metu turėtų būti pateikta, konsultavome su komisijos pareigūnais, kad šie savo šankstinę nuomonę pareikštų, kalbant apie dabartinę padėtį, e, galime tikėtis, kad e, lapkričio mėnesį administracinė valdyba iš naujo svarstys mūsų misiją e, ir veiklos tikslus. E, keturi svarbiausi daugiamečiai tikslai išliks, tai yra budrumas, reagavimas, e, vystimasis ir e, rezultatų siekimas. Kalbant apie strateginius prioritetus, ir strateginės kryptis iki 2020 metų. Jų struktūra yra tokia pirmiausiai operatyvinė ir e, technologinė strategija siekiant integruoto pasienio valdymo. Šis projektas yra testinis, komisija yra sitraukusi jo vykdymą, agentūra taip pat ir bus artimiausių metų įsteigta darbo grupė, kuri pradės posėdžiauti Briuselėje. Kita e, kryptis yra jūrų sienos apsaugos sustiprinimas. Taip pat trečioji kryptis yra migrantų srautų valdymas ties išorės sienomis, ketvirtoji strateginė kryptis yra migrantų nelegalių gražinimas, penktoji strateginė kryptis yra agentūros bendradarbiavimo stiprinimas su trečiosiomis šalimis, neperžengiant savo įgaliojimų ribų tačiau jos visapuškai išnaudojant. Šešta strateginė kryptis yra operatyvinės ir finansinės e, veiklos ir gebėjimų stiprinimas. Nenorėčiau per daug gilintis į smulkmenas, tačiau tarsiu keletą žodžių dėl biudžeto. 2018 metų veiklos programoje yra numatyta tam tikra biudžeto eilutė, kurios pavadinimas įvairi e, papildoma operatyvinė veikla. 29 milijonai eurų yra skirta šiai veiklai. Lėšos bus panaudojamos e, vieną dalį perkelusi privalomą rezervą, e, kuriame turi būti E, mažiausiai 4 procentai operatyviniai veiklai skirtų lėšų, ta suma sudaro 9,1 milijoną eurų, o kita dalis yra skirta operatyviniam lankstumui ir ši suma bus paskirstita įgyvendinant 2016 metų veiklos programas, o tai reiškia, kad mes dabar išgyvename perinamąjį laikotarpį, kuomet pradėjo galioti naujoji agentūros organigrama ir mes bandome pratintis prie naujų e, savo užduočių ir įgaliojimų rengiame naujas strategijas, taigi siekiame, kad e, šiam perinamam laikotarpiu būtų užtikrintas ir tinkamas finansavimas. Administracinė valdyba tam pritarė dar keletas žodžių apie reglamento 656-2014 nuostatų įgyvendinimą. At, jis yra susijęs su išorės jūrų sienų stebėjimo e, veiksmais. Tai yra trečioji metinė ataskaita papildomą informaciją susijusią su nuostatomis, kurios buvo pradėtos dėkti gyvendinant e, gelbimo operacijas jūroje ir e, su elgesiu, su tais išgelbėtais asmenimis galite rasti priedę, tai yra informacija apie mūsų dalyvavimą Poseidono, Tritono, Indelo, Gairo ir kitose operacijose. Mūsų vertinimų reglamento nuostatos prisidėjo siekiant atskirti e, nacionalinių pareigūnų ir tarptautinių koordinavimo centrų vaidmenis ir funkcijas. E, Frontex vykdomose operacijose šiuo reglamentu taip pat e, buvo sustiprintas bendradarbiavimas tarp tarptautinio koordinavimo centro ir nacionalinių jūrų gelbėjimo koordinavimo centrų. Taigi toks yra šio reglamento nuostatų gyvenimo rezultatas. Taip pat 2016 metais pastebėjome, kad skirtumas e, tarp perėmimų ir gelbėjimo atveju Skirtumą nustatyti tarp šių operacijų tapo vis sudėtingiau, ypač tritono operacijos kontekste. To priežastis yra susijusi su e, operacijos vykdymo teritorijoje naudota įranga ir tuo, kad tam tikri suinteresuoti subjektai nenorėjo konsultuotis tarpusio ir koordinuoti veiksmų. Taigi šiuo metu Liepos mėnesį, kuomet prasidėjo ši operacija, tai Italija paprašė peržiūrėti e, Tritono operatyvinį planą susijusi su asmenų išsilaipinimu. tiek e, galėčiau pateikti esminės svarbos informacijos, galbūt dar trumpai pristatysiu kitą ataskaitą susijusiu su techninės įrangos e, struktūromis, e, kaip minėjau, padidinome bendrų operacijų operatyvinės veiklos apimtis. Gera žinia yra ta, kad 16 metais, nes šiuo metu kalbame apie 16 metus, yra ta, kad e, sugebėjome ženkliai padidinti techninės įrangos ir savo karininkų pareigūnų skaičių, dislokavimo skaičių šiaip jau turime nuo 1000 iki 1450 e, pareigūnų, e, kurie yra dislokuoti ir turime apie 30 e, laivų, lėktuvų, sraigtasparnių, kitos įrangos. Kalbant apie išteklius, Šiuo metu galiu pasakyti, kad tiek gražinimo pabėgėlių, tiek įrangos srityje esame pakankamai apsirūpinę. Šiuo metu mes e, dar siekiame laipsniškai įgyvendinti strategiją susijusią su agentūros techninės įrangos pirkimu. Ir šiuo metu deriname paskutinės e, detalės arba atnaujiname mūsų duomenų bazę susijusią su karininku pareigūnų registracija atitinkamuose centruose. Šiuo metu turime 5000 pavardžių karininkų valstybėse narėse arba žinome apie jų egzistavimą, turiuomenyje karininkus arba pareigūnus, kurie dalyvavo Frontexo e, vykdomose operacijose, taigi turime 5000 pasienio pareigūnų, karininkų, sausumos e, pasienio pareigūnų, kurie gali dalyvauti Frontexo vykdomose operacijose. Tai yra gera žinia, nenoriu kalbėti per ilgai. Tačiau kalbant apie 2016 metų finansinę atskaitomybę Frontexo, noriu pasakyti, kad e, Frontexo sąskaitas buvo patvirtintas be jokių išlygų susijusių su e, mokėjimų skaidrumu ar kokiais nors kitais pažeidimais, kurių nebuvo užfiksuota. Taigi tokia yra mūsų dabartinė veiklos situacija. Ačiū. E, E, nutraukiau e, kalbėtoje, nes mes šiek tiek vėluojame, pagal darbo tvarkelį dar laukia nemažai klausimų. Dar priminsiu, kad mes e, nusiusime jums laišką apie daugiametį finansavimą ir 28 jūs ateisite pristatyti metinių pasiekimų bei pakrančio apsaugos e, m, pajėgų darbo apžvelgti. Kolegos, prašau neviršyti dviejų minučių savo klausimuose, kad paliktume laiko direktoriui atsakyti ir baigtume laiku. Pirmiausia, panas Pabriks, kuris rengė pranešimą. Ačiū. Pirmininkė, ačiū, ponė Ležerė. Pasistengsiu būti, kabėti glaustai. Noriu vis pirma jūsų asmeniškai ir Frontexą pasveikinti su pirmųjų metų e, met, švente, užbaigus pirmosius metus e, darbo šioje pozicijoje, nes agentūros e, tarptautinis pripažinimas yra tikrai labai geras. Ačiū Jums už darbą. Turiu klausimų ir noriu pasidalinti pastebėjimais. Suprantu, kad Jūs e, puikiai dirbate įvairiose šalise. E, skaičiau jūsų ataskaitą ir komisijos ataskaitas ir matau, kad šiuo metu tik 13 valstybių skyrė indėlį į greitojo reagavimo e, bendrus išteklius. Minėjote, kad yra žmogiškiai ištekliai 5000. Mm, tačiau kokios yra priežastis ir kaip galėtume padėti, kad ir kitos šalis aktyviau dalyvautų, tai neštų indėlį šias pajėgas, galbūt mes galėtume suaktyvinti savo veiklą. Kitas klausimas. Viena, viena iš jūsų užduočių tai e, rūpintis organizuotės menų sugražinimą. Tikriausiai e, sugražinamų asmenų skaičius išauks. E, ką reiktų padaryti, kad užtikrintume geresnį jūsų bendradarbiavimą su šalimis šiuo ypač svarbiu klausimu, ypač kalbant apie neteisėtus migrantus. Ir trečias klausimas liečia jūsų IBM strategiją. Kaip suprantu, jūs draugė su komisija dirbate, kuri kuria politinę strategiją. Uh, na, parlamento akimis jūs tikriausiai nu, esate suinteresuoti gerų bendradarbiavimų su mumis, e, nes kitai būtų sunku dirbti. Mums todėl gal galėtumėte papasakoti, kaip vyksta jūsų bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Tuo ir baigsiu, kad kiti turėtų galimybę pasisakyti. Ir dar kartą ačiū Jums už Jūsų puikų darbą ES labui. Ačiū, ponė Pabriks. Jeigu visi galėtų kalbėti ne ilgiau nei dvi minutės, būtų tikrai puiku. Toliau žodis poniai Gijom. Bėsiu dar trumpiau visų pirma. Noriu padėkoti, atsiprašau, kad nebuvau nuo pat jūsų pasisakymo pradžios ir noriu pasidžiaugti jūsų darbu ir pasiekimais per vienerius metus jūsų darbo. Uh, Kolegos tikriausiai kalbės apie gelbėjimus jūroje ir, ir, ir asmenų paiešką jūroje. Noriu užduoti opų klausimą. E, e kitų e, laivų e, viduržėmoje jūroje panaudojimas, ne Frontex laivų buvimas, taip tie laivai, tų laivų elgesys buvo agresyvus, agresyvesnis migrantų atžvilgių, joje užsėmė ne tik migrantų gelbėjimu, turėjo ameny ekstremistinių organizacijų laivus, kurie plaukioja kurį laiką viduržėmio jūroje. Turiu klausimą, kuris žinoktaus ir kitiems kolegoms skundų mechanizmo kūrimas, kaip jūs jį įsivaizduojate ir kaip jūs e, aiškintumėte, įsivaizduotumėte savo darbą šiame kontekste. Ačiū, toliau žodis poniai Grisbek. Ačiū, aš taip pat savo ruoštų noriu Jums padėkoti po pirmųjų naujos agentūros darbo metų. Padėkoti už puikų mūsų dialogą, e, kuris, e, kokiame dalyvavome, spėsdami šios tikrai labai sudėtingus klausimus. Turiu dar vieną, noriu žodžiu klausimą, nes kitas klausimas, kurį norėjau užduoti apie pagrindinių teisų biuro darbą, jūs jau atsakėte. Noriu užduoti klausimą apie agentūros darbą ir funkcijas. Po paskutinių mūsų diskusijų jūs paaiškinote, kad tik devynios valstybės narės įsitraukė ir skyrė žmogiškosius išteklius agentūrai. E, jūs kalbėjote apie daugiau nei 500 e, pajėgų, 500 darbuotojų, kariškių, kuriuos galima e, sparčiai dislokuoti. Ir noriu paklausti, ar visos valstybės narės laikosi e, savo pažadų ir skiria savo indėlį į agentūros veiklą. Jeigu šalis nedalyvauja, ar tai reiškia, kad jos negali to indėlį nešti, ar jos nenori to daryti? Kaip yra? Ačiū toliau, ponas Becker. Farsi. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū, ponė Ledžerį, už jūsų patiktą informaciją. Noriu padėkoti pranešėjui taip pat. Noriu užduoti klausimą susijusi su tam tikromis prognozėmis, kad artimiausių metų iš Afrikos mus gali vėl užplūsti didelio masto migrantų banga. Frontex veikla iš ties nusipelno pagarbos ir pripažinimo. Džiaugiamės e, kartu su jumis, kad jūsų nuopelnai yra pripažįstami, tačiau esant tokioms grėsmėms, tie iššūkiai, su kuriais susidurite, yra tokio masto. Ir čia būtų mano antras klausimas. Pirmas yra susijęs su tomis prognozėmis, tačiau antras yra klausimas susijęs su teiginiais, kad Frontex turėtų gauti vis daugiau savarankiškumo siekiant e, geriau atlikti e, agentūrai patikėtas funkcijas, kad būtų kaip galima greičiau ir veiksmingiau atremta ta naujoji pabėgėlių ir migrantų banga. Mano nuomonė šiuo atveju sutampa su vakar Austrijos užsienio reikalų ministro pareikšta nuomonė dėl to, kad e, Austrijos pasienio, pareigo, e, pasienio apsaugos tarnybos e, turėtų imtis tam tikrų veiksmų, bet kokiu atveju, Arba visais atvejais, kuomet yra gaunama tiesioginiai Frontex nurodymai. Pone Spinėlė dabar. Euh, Ačiū, daktarė Ledžerį, už tai, kad atvykote pas mus pristatyti Frontex agentūros darbą. Turiu keletą klausimų apie NVO ir Afganistaną. Mm, dėl nevyriausybinio organizacijų. Žinau, kad Frontexas ir jūs pats atsiribojote nuo E, jums priskir, priskirtų pareiškimų, e, kad esą e, nevyriausybinės organizacijos e, yra slapta susimokę su žmonių gabentojais. Ar jūs esate gavęs žinių apie tai, kad kai kurios valstybės e, narės taip pat e, yra žmonių gabentojų bendrininkės. Ta žinia sklando pa, e, keletą pastarųjų savaičių. Čia turiuomenį Italiją, kuri finansavo kai kurias sukarintas grupuotės, kurios aktyviai e, veikia e, asmenų gabenimo versle. Tos sukarintos grupuotės e, kurios gauna pinigų iš Italijos, kovoja su tomis, kurios negauna pinigų iš Italijos. Nevyriausybinės organizacijos e, buvo pavadintos traukos veiksniu migrantų ir jungtinių tautų žmogaus, žmogaus teisų komisaro biuras e, pareiškė, kad nevyriausybinės organizacijos nėra traukos veiksnys. E, į Italiją e, atvykstančių migrantų skaičius rugsėjo mėnesį išaugo, nežiūrinti kaip tai, kad NVO e, tapo pasivesnės. Turiu klausimą apie Afganistaną. Toje šalyje Amnesty International paragino mus e, nebesugražinti asmenų, nes e, Afganistane vis dar vyksta karas, ten, ten yra konfliktas aktas ir tai yra pavojinga valstybė. Pirmininkas, ačiū kolegos už tai, kad taip disciplinuotai e, laikotės pasisakymų apribojimų. Dabar e, ponas Koelijo kito pranešimo rengėjas. Ačiū, ponė Ležeriu, už E, prisistatymą ir už jūsų e, prezentacijos kokybę. Iš tikrųjų, praėję metai buvo labai svarbus agentūrai, mm, padėtis prie mūsų išorinių sienų buvo sudėtinga ir įgaliojimus reikia išplėsti. Naujas Frontex pagrindas, suteik, tuo pagrindu suteiktos nuojas priemonės ir taip pat daugiau įgaliojimų su valstybėmis narėmis įgyvendinant sugražinimo operacijas. Kalbant apie sugražinimo operacijas, gal galite papasakoti, kokiu mastu Frontex dalyvavo visoje bendryjoje šiose operacijose? Antras, naujasis reglamentas bando spręsti kitą problemą, užgriuvusią problemą. E, išteklių stygių, išteklių stygius teikiant paslaugas valstybėms narėms. Ne, nežiūrint naujų bendrų valstybių narių skirtų išteklių, ar pakanka agentūrai skirtų išteklių. Ir paskutinis klausimas. Pranešimas dėl išorės sienų stebėsenos. Pone Gijom apie tai kalbėjo. Šis reglamentas teikia gairias dėl to, kaip įgyvendinti paieškų ir gelbėjimo operacijas jūroje, nežiūrint tai, kad jūroje žūstančių žmonių skaičius yra gėdingai didelis. Jūs apie tai kalbėjote. Pranešimo pabaigoje kalbama apie tai, kad iškyla sunkumų organizuojant esmenų perėmimo, gelbėjimo ir e, paieškos operacijas įgyvendinant Trident operaciją. Pranešime, e, čia cituoju, e, konstatuojama, kad stinga e, pastangų koordinavimo, tinkama pastangų koordinavimo. Tikiausiai nelabai supratau ne viską supratau jūsų pasisakymę. Kai jūs komentavote šį aspektą, gal galite geriau paaiškinti savo pareiškimą? Carlos and Judith Sargentini. Ačiū toliau, Judith Sargentini. Ačiū pirmininkė, keletas klausimų. Kaip suprantu, šiuo metu yra apie 18 darbinių sustarimų trečiosiamis šalimis. Ar galite detaliau papasakoti, kokios yra tokių sustarimų detalės? Pavyzdžiui, sustarimas tokia šalimi kaip Nigerija atveju. Taip pat, kiek žinau, kalbamasi ar deramasi su įvairiamis šalimis siekiant parengti tokius darbinius sustarimus. Viena iš šitų šalių yra Libija. Gal galite paaiškinti, kokie vyksta pokalbiai ir su kuo Libijoje jūs galite kalbėtis? Na ir kokio siekite galutinio rezultato? Dėl pagrindinių teisų pareigūno. Anksčiau mes esame minėję, kad jie darbuotojų nepakanka šioje srityje, gal galite paaiškinti, kokia yra dabar situacija, ar yra pilnai veikiantis biuras, ar darbuotojų problematika jau praeitie. E, praėjusiais metais spalio 6 dieną buvo įsteigtas oficialus skundų mechanizmas, gal galite paaiškinti, kaip jis veikia, kokių skundų gaunate kokia yra atskaitomybė, ar turite bendros, informa yra bendros informacijos jūsų interneto svetainėje, tačiau parlamentui reikia daugiau detalių turbūt. Norėčiau geriau suprasti, kokie teikiami skundai, kas su jais daroma iš jūsų pusės dėl gražin, gražinamų skrydžių paskutinius klausimus. Dėl gražinimo operacijų bendradarbiaujant su įvairiomis valstybėmis narėmis. Gal galite paaiškinti, kokia yra, kur kur baigėsi valstybių narių atsakomybė ir kur prasideda jūsų, ar tai yra tam tikras atsakomybės mišinys visose etapuose. Na ir kur baigėsi trečiojoje šalyje Europos atsakomybė, priimančiojoje šalyje. Ačiū turiu, ponė Stevens. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau padėkoti direktoriui už jo agentūros veiklos pristatymą. Džiaugiuosi pasiektais rezultatais ir tinkamų jų įvertinimų. Tam tikrą susirūpinimą man kelia ta aplinkybė, kad kai kurios šalis ir apgailestauju turėdama konstatuoti, kad tik 14 valstybių narių dalyvauja tose greito reagavimo pajėgų kūrime ir e, galbūt e, įsivaizduojate, kada daugiau narių, valstybių narių prisijungs prie šių pajėgų. Kalbant apie gražinimą nelegalių asmenų, džiaugiuosi, kad apimtis padidėjo 250 procentų. Galbūt galėtumėte paminėti, kokie šalis tie žmonės buvo gražinti. E, ar gražinimui į tas trečiasias šalis turėjo įtakos pasirašyti atitinkami susitarimai, kalbant apie migrantų atvykimą ir į Italiją ir Graikiją, ar jų tapatybės nustatymo procedūros vyksta geriau nei anksčiau, nes lankydamas Graikijoje pastebėjau, kad trūksta reikiamos įrangos, kad būtų galima, pavyzdžiui, paimti atvykstančius menų pirštų anspaudus, nes tai yra labai svarbi sudamoji dalis, siekiant apsaugoti mūsų sienas. Dar vienas aspektas, kalbant apie Elgesio kodeksą ir Italijos reikalavimą. Ar išvelgiate kokiu nors teigiamu poslinkiu šį Elgesio kodeksą įgyvendinant? Įgyvendinant, turiuomenyje, pabėglių gražinimą, ar tas Elgesio kodeksas yra naudingas, ar tik tai dėl jo įsigaliojimo situacija pablogėjo, ar galėtumėte įvertinti bendrai. Ana Gomes dabar. Thank you, Dr. Le Ačiū daktarą Ledžerį už jūsų pasisakymą. E, bijau, kad jūs visada turėsite nepakankamai darbuotojų, kol valstybės narės neperžiūrės Dublino reglamento ir neras e, saugių kontroliuojamų būdų žmonės peržiūrėti, patikrinti, identifikuoti. Ir e, Kaip jūsų bendradavimas su valstybės narėmis vyksta šią prasme? Antras klausimas jau buvo užduotas dėl Libijos. Kaip jūs, jums atrodo Libijos valdžios komentarai, kad Europai, europiečiai moka Libijos skarinoms grupuotėms e, sulaikyti tos žmonės, o tai kelia dar dėsnį nestabilumą Libijoje, kaip neseniai buvo pastebėta Sabratoje. Ar turite kokiu nors žinių, kad nauji maršrutai išnaudojami, pavyzdžiui, per Ispaniją, turint galvoje išsilaipinimus, kurie Ispanijoje neseniai šią vasarą įvyko. Ačiū, Ana. Sisilkijangi. Ačiū, Klodai. Norėčiau pakalbėti apie tai, kas vyko šios savaitės pradžioje. Tuniso laivas buvo sustabdytas pasienio saugos laivo iš Tuniso. Visuomenė į tai sureagavo abejingai, bet žuvo 70 žmonių. Daug žmonių dingo. Viduržėme jūroje mirčių skaičius vėl didėja pastaraisiais mėnesiais. Daug dėmesio buvo skiriama nevyriausybinėms organizacijoms, buvoma kalbama apie Anglijos lygiso kodekso reformą. Na, ir daugel nemažai NVO nutraukė savo paieškos ir gelbėjimo operacijas būtent dėl to, būtent jūroje. Aš įsivaizduoju, kad Frontex pajuto to pokyčio poveikį. Norėčiau daugiau apie tai sužinoti, ar galite šiek tiek daugiau papasakoti apie paieškos ir gelbėjimo operacijas, ar e, su, susidarojate su tuo jūs patys? Anksčiau čia dirbo daugiau žmonių, ar jums pavyks dar susidaroti? Mažiau žmonių dabar išplaukė iš Libijos, bet statistika rodo, kad atsirado naujų maršrutų iš Alžyro, Tuniso, per Juodąją jūrą. Ar Frontex stebi šios pokyčius ir migracijos srautus. Pone Činičiai, prašom. Ačiū pirmininkė, labai trumpai, nes daug klausimų, kurie rūpi man, jau buvo užduoti. Taip pat noriu padėkoti daktarui Ledžeriui už jo pasisakymą ir detalę informaciją, kuris šiandien pateikė, tačiau pirmiausia noriu jam padėkoti už visą tą darbą kurį jis nuveikė Frontexą per pastarosius metus. Ponas Koelijo prašė patikslinti, aš taip pat noriu to paties paprašyti. Jūs minėjote Italiją, bet aš nelabai supratau, ką jūs sakėte apie Italiją. Ir norėčiau užduoti labai konkretų klausimą susijusi su Frontex pakeitimais, jo įgaliojimo pakeitimais. Klausimas susijęs su kova su žmonių kontrabanda ir organizuotų nusikalstamumu. Manau, kad vienas aspektas šioje kovoje yra bendradarbiavimas su Afrikos valstybėmis. Rugsėjo pabaigoje Frontex atstovai sustiko su 21 Afrikos valstybės atstovais ir aptarė stipresnį bendradarbiavimą, sprendžiant saugumo problemas ir e, keičiantis informaciją, kad kova su žmonių kontrabanda būtų veiksmingesnė. Norėčiau išgirsti daugiau informacijos apie tai, kokia yra situacija, kas padaryta, ką dar reikia padaryti, siekiant veiksmingiau kovoti su žmonių kontrabanda. Ir apskritai išnaikinti šį reiškinį. Pana Intelt, ačiū pana Ledžerį už jūsų pasisakymą. Malonu girdėti, kad sienų apsaugos agentūra e, gauna daugiau jėgų. Turiu du klausimus, daug klausimų jau užduota dėl jūsų pajėgumų, priemonių turimų. Dar du dalykai. Jūs minėjote bendradarbiavimą su Europolu ir trečiosiomis šalimis. Europolas pasiūlė tarybai e, kad jis galėtų dalytis trečiais duomenimis su trečios našlėmis, o ES duomenų apsaugos e, standartai yra kliūtis. Aš šiaip džiaugiuosi, kad tokia kliūtis yra. Įdomu, ką Jūs manote apie, apie tai ir ką tai reiškia Jūsų bendradarbiavimui su Europolu. Uh, Ir antra, jūsų būstinė yra Varšuvoje, Lenkijoje. Jūs taip pat dirbote su Lenkijos pasieniečiais. Bet taip pat žinome, kad yra problemų, e, kurios nesusiję su jūsų agentūra, bet susiję su Lenkijos pasieniečiais. Tai yra prieglapščių prašytojų iš Baltarusijos atstumimas. Ar viduje aptarinėjate šios klausimus? Nes kažkaip tai priklauso tie klausimai jūsų kompetencijos ryčiai. Ką tai reiškia? Ar nacionaliniai pasieniečiai e, dirba prie savo išorės sienų, kurios yra taip pat ir ES išorės sienos, bet net jeigu jūs neturite kažkokios konkrečios operacijos toje, operacijos toje vietoje, tie patys žmonės, kurie dirba su jumis, tuo užsima. Kaip jūs tai vertinate? Ačiū. Ir paskutinis panas Lopes Aguilar. Ačiū, ponė Ledžeri. Hmm. Daugelis e, komiteto narių pagyrė Frontexo virsmą ES e pasienio apsaugos agentūra e, visais aspektais, tačiau aš noriu užduoti klausimą ir prisijungti prie tų, kurie uždavė bendarbiavimą apie su trečiosiomis šalimis ir iškilusius uh, trinties momentus, konkrečiai su Libija. Visai neseniai e, e, Libe komiteto atstovai lankėsi Tunise. E, e, vizito tikslas e, išsiaiškinti, kaip vyksta gelbėjimo ir paieškos operacijos ir kokia yra e, prie, situacija su prieglapšiu ir migrantais Tunise ir ne tik ir Libijoje. ES delegacija veikia Tunise, ten yra ES valstybių narių ambasados. Taigi, domiai, e, paaiškėjo, kad e, Libijos pasien, pasienio apsaugos tarnyba, tarnyboje yra prasismelkę daug sukarintų grupuoje, grupuočių atstovų, kad jie netlieka savo uh, užduočių, kad pažydinimo žmogaus teisės. E, tai turėtų rūpėti pagrindinių teisų agentūrai. Taip pat e, uh, kitas klausimas - nevyriausybinės organizacijos, kurios uh, kaltinamos tuo, kad prisideda Pri, prie didesnio skaičiaus migrantų atvykimo iš Afrikos žemino. Norėčiau, kad daugiau apie tai papasakotumėte atsakinėdamas. E, nemačiau, kad jūs prašote žodžio, bet būsite paskutinė. Ačiū pirmininkė ir ačiū ponui Ledžeriui. Žinoma, daug klausimų, kuriuos norėčiau užduoti, jau užduoti, todėl užduosiu vos keletą. Mane domina gražinimas, tai labai įdomis rytis, Frontex. Biudžetas patrigubėjo. Tuo pat metu matome, kad migracijos rautai sumenko. 97 procentai migrantų, kurie atvyks, atvyko į Italiją 16 metais, buvo ekonominiai migrantai. Todėl, mano nuomonė, svarbu žengti žingsnius gražinimo srityje taip pat. Kai dėl mano šalies 15-16 metais mes e, buvo 80 tūkstančių žmonių Švedijoje, kuris reikėjo gražinti, kaip Frontex atrenka tuos, kuriuos reikia gražinti. Jūs kalbėjote apie direktyvą, bet mm kaip visas šis procesas mus paskirstytas, ar valstybės narės gali kreiptis jūs pagalbos, kaip jūs galite jiems padėti. Ačiū kolegos, dabar ponai Ledžeri žodis. Ačiū ponia pirmininkė. Pabandysiu sugrupuoti panašius klausimus dėl valstybių narių dalyvavimo bendrose pajėgose ir įvairiose įvairiose pajėgose bendrose operacijose. Nežinau, ar teisingai supratau, bet situacija yra tokia, kad visos valstybės narės laikosi jų, jų prie, savo prievalių, savo pareigų. Tai yra skirti tam tikrą skaičių žmogiškų išteklių e, greito reagavimo pajėgas. Pagal reglamentą, pagal reglamento e, pirmąjį priedą visos valstybės narės yra pateikusios pasiryžusios skirti tuos pareigūnus ir šiuo metu mes gauname pavardės, kai kuriuose valstybės narėse e, buvo tam tikrų problemų, tačiau sprendimai rasti. Jeigu kažkurio momentu reikia aktyvuoti aktyvaus reagavimo pajėgas ir jeigu valstybė narė turi skirti 20 žmonių ir kad tam kad tai galėtų padaryti, ji turi skirti daugiau kaip 20 pirmiausia. Tai yra valdymo klausimas, kuris išspręstas. Dėl techninės įrangos iš tiesų ne visos valstybės narės e, gali savo leisti prisidėti. Turime kelias galimybės, tai nėra privaloma visų pirma, tai reikia pabrėžti. Tačiau E, agentūros įgaliojimai leidžia jai pirkti savo įrangą. Rugsėjo mėnesį aš pasiūliau valdybai daugiametę valdymo strategiją artimiausiams dešimčiai metų. Pirmasis mūsų tikslas yra išbandyti 18 metais galimybės tam tikros įrangos rinkinį ir mes Šiuo metu e, ruošiamės pirkimams. Mūsų tikslas nėra viską pirkti, bet e, sudaryti ilgalaikės nuomos sutartis, pavyzdžiui, laivų arba patruliavimo automobilių parko. Jau turime sutartis e, e stebėsime iš, iš oro ir pradėsime naują tarp institucinį formatą gyvendinti, nes patirtis rodo, kad ir kitoms ES agentūroms, kurios susijęs su pakrančio apsauga, tai taip pat yra naudinga. Taigi pirmasis žingsnis yra įgyvendinti tokių rinkinių galimybės. O tai yra daugiametė, daugiametės tikslas. E, patenkinti paklausą piko, piko laikotarpiais, kai yra didelių spragų ir, ir valstybės narės negali greitai skirti techninės įrangos ir galbūt vėliau po keletą metų galėsime pereiti prie tokios situacijos, kuomet didžioji įrangos dalis naudojamos agentūros savo operacijose būtų teikiama pačios agentūros. Ir tik išimties atvejais mums reikėtų įrangos iš valstybių. <clears throat> Taigi tokios diskusijos vyko prieš keletą dienų e, valdyboje, priežiūros valdyboje. Buvo užduota klausimų dėl viduržėmė jūros centrinės dalies ir įvairių veikiančiųjų organizacijų, NVO ir taip toliau, privačių iniciatyvų vaidmens ir dėl situacijos Libijoje. klausimas yra susijęs e, su reglamento 665-2014 įgyvendinimo. 16 metais ir šiemet situacija buvo specifinė, nes viena vertus neturime tikro partnerio Libijoje. Dabar situacija e, rytų viduržėmė jūros e, regione situacija yra visai kitokia, nes čia yra Turkija kaiminė valstybė. Ispanija kaiminystėje turi Maroką, o situacija susijusi su Libija yra labai specifinė. Nes Frontex agentūra ten pašnekovo neturi. Yra bandymų įvairių, bet Frontex neturi nei jokių pareigūnų, jokio personalo dirbančio e, Libijoje ir mes gauname tiesiog net, tik netiesioginę informaciją apie tai, kas ten vyksta. Galiu pasakyti, kad 2016 metais buvo tam tikrai pokyčiai, kuomet daugiau NVO naudojo savo laivus, buvo tam tikrų įvykių pastaruoju metu, kuomet kitos nevyriausybinės organizacijos kitokio tipo prohumanitarinių veiksmų NVO, bet taip pat atsiranda ir priešiškų migrantams NVO, kurios prieštrauja e, paieškos ir gelbėjimo operacijams. Jeigu atsižvelgsime į tai, kad Frontex naudoja nemažai laivų, turime 12 kartas 13 laivų šiame regione, vykdant Tritono operaciją. Med Sofija yra dar viena operacija, taip pat yra nacionalinių E, veikų, pavyzdžiui, Italija savo operacijas vykdo. Taigi yra daug veikėjų, daug suinteresuotų šalių, todėl reikia <clears throat> geriau žinoti apie jų veiklą, daugiau žinoti apie tą bendrą <clears throat> vaizdą. Na ir pamažu vyko toks geografinis pokytis, krypstantis labiau į pietus. Daugiau intervencijų vyko arba Libijos teritoriniuose vandenyse arba visiškai šalia. Buvo tam tikras pavojus, kad iš tiesų Libijos kontrabandininkai pasinaudos tų laivų buvimu regione, įskaitant Frontexo ir kitų organizacijų ar, ar valstybių laivais, panaudodami tai savo nusikalstamą verslui. Kaip sakiau, turime siekti tinkamo balanso. Paieška ir gelbėjimas yra mūsų pareiga ir prioritetas, tai yra taip pat mūsų galiojimų dalis. Tačiau turime įvertinti taip pat, kiek mūsų, mes palengviname ir kontrabandininkų darbą. Tai yra iššūkis, bet prioritetas yra gelbėti žmonės. Toliau dėl klausimų, dėl mūsų bendradarbiavimo su Libija. Turiu patikslinti, kad agentūra norėtų bendradarbiauti su ES misijomis, kurių įgaliojimai yra prisidėti prie pajėgumų stiprinimo Libijoje. Turime nusistovėjusi bendradarbiavimą su Sofijos operacija, mokome Libijos pasieniečius, pakrančio apsaugą, norėtume daugiau jų apmokyti per ateinančias kelias savaitės. Mes puikiai suprantame, kad sunku kaip ir sakau, yra labai sunku dirbti tokį darbą, kai neturi normalios veikiančios valstybės, sunku rasti pašnekovų. Aš aiškiai jau esu pasakęs, kad Frontex patys negali pasirinkti, kas dalyvaus tose mokymuose. Mes tiesiog galime tą mokymą pasiūlyti, skaitant paieškos ir gelbėjimo operacijose, pagrindinių teisų komponento mokymus. Manau, kad turime tęsti šią veiklą, nes ilgalaikių požiūrių, tik tai tokiu būdu e, galime atrasti tuos pašnekovus. Bendravimas tarp e, Frontex ir ES civilinės misijos e, Tunise esančios šiuo metu, nes Tripolį esanti situacija neleidžia Uban Libiją perskelti į Tripolį. Taigi mes tenai turime Frontexo ekspertą šioje operacija. Ir šie abu kanalai, Sofija ir Uban Libija, yra kanalai ir sistema, per kurią Frontex norėtų palaikyti kontaktus iki tol, kol kažkur, kažkada atsiras kažkoks embrionas Libijoje teisės saugos srityje, tačiau kol kas pašnekovų Libijoje neturime, kaip sakiau. Taip pat buvo užduota klausimų apie alternatyvius maršrutus Viduržėme jūroje ir tos nelaimės, kuri įvyko šią savaitę su Tuniso laivynu. Frontex stebi šią situaciją taip pat. Turime e, stebėsinos iš erdvės priemonės, kurios naudojamos čia. Mes šiek tiek perkelime tą stebėseną į vakarus, kad galėtume stebėti srautus iš Tuniso ir Alžyro. Ir mes pirmieji prieš keletą dienų pastebėjome paieškos ir gelbėjimo operaciją. Ir mums pavyko realių laikų išsiųsti informaciją Italijos institucijoms Frontexo būstinėje